Uh, okay, colleagues, I, I think we'll make a start. It's uh, 9.35 and uh, I'm replacing... Kolegos siūlau pradėti jau 9 valandos 35 minutės. Pavaduoju pirmininkę, kadangi ji vadovo, vadovauja pasirengimams trialogui dėl MFF direktyvos, taigi kol įgrįš aš pirmininkausiu. Dabar reiktų paprašyti jūsų patvirtinti darbų tvarkę. Jeigu nėra pasiūlymų pakeitimams, laikysime darbų tvarkę patvirtintą. Keletas pareiškimų mūsų pirmininkės vardu. Žinau, kolegos, jūs kelia nerima e, daug neįlinių posėdžių, kurie vyksta Strasbūre. Aš pati suprantu, kad tai papildoma našta narių darbų tvarkiams, dėje mūsų komiteto darbo apimtis, bent jau šiuo metu ir tam pritarė komitetui, nulėmė, kad nėra kitos išeities e, kaip tik dirbti daugiau, nes komisija teikia teisės aktus, taigi negalime išvengti neįlinio posėdžio Strasbūrė. Taip pat e, pareiškimas dėl komiteto dokumento spausdinimo. E, suvokate, kiek daug e, dokumentų turite ant savo stalų ir mes esame susirūpinime dėl spausdinimo apimčių. Ir mūsų patirtis rodo, kad tos pačius dokumentus Mm, e, mūsų darbuotojai atspausdina daugiau negi vieną kartą, pavidutiniškai net tris kartus. Todėl buvo nuspręsta ir patvirtinta, kad dokumentai bus atspausdinti tik vieną kartą. Ir e, o internete dokumentai bus prieinami visą laiką, bei jeigu nariui prireiks papildomų dokumentų, mūsų darbuotojai atspausdins. Taigi tikrai neribuojame jūsų teisės turėti reikalingus dokumentus, tiesiog norime e, mažinti spausdinimo apimtis ir saugoti aplinką. Dabar prospekto direktyvos korigendumas, e, birželio 17 buvo jį patvirtinta ir pagal 216 straipsnį darbo taisyklėse komitetas pritarė korigendumui. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad ten yra mm, deleguotojų aktų klausimas suderinamas bei e, nauja pastraipa 3A8 straipsnyje. Tai nedidelis pakeitimas, mes nepritarėme, kad jis atsirastų galutiniam tekste, taigi jeigu nariai neprieštaraus, pritarsime pataisai, korigendumui, bei patvirtinsime per kitą plenarinę sesiją. Viską galutinai. Gal paskutinis e, pranešimas dėl nekonkurencingų anglių kasyklių. Pagal 120, 120 straipsnį darbo taisyklių gali kiekvienas narys teikti e, rezoliuciją dėl bet kurio klausimo patenkančio į EP darbo e, sritį ir šis klausimas patenka į ekon kompetenciją, todėl mes galime parengti dokumentą pagal 138 straipsnį. Taigi nekonkurencingos anglių kasyklos yra rengiamos pagal šį straipsnį ir rengia mūsų pranešėjas Bernardas Rapkai. Taigi galima teikti pakeitimus iki 26 spalio, o lapkričio 9 vyks komitete balsavimas, todėl manyčiau, koordinatoriai nusprendė teisingą sprendimą priimti, kad rezoliucija nebus rengiama, o jos autoriai galės pasakyti komitete. Kadangi rengiamas pranešimas tuo klausimu, kuriuo norėtų rengti rezoliuciją. O dabar pereikime prie trečiojo darbuotojos klausimo – mokesčių ir vystimasis bendradarbiavimas su besivystančiomis šalimis skatinant gerą mokesčių srities valdymą. Matau, pranešėja yra ir žodis poniai Pieti Kainen. Uh, um, Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip teisingai pažymėjote, Trejaupa yra čia problematika dėl gero valdymo. Pirmiausia, reikia sustiprinti besivykstančių valstybių pajėgumus, kuriant mokesčių sistemas. Antra, daug tarptautinių bendrovių problema bei kad reikia atskleisti galimybės, bet kokiam mokesčio vengimui užkirsti kelią. Taip pat yra problemų dėl tarptautinių mokesčių, kaip kad e, finansinių sandorių mokesčiai. Iš viso pateikta 16 pakeitimų. Dauguma jų, e, mano nuomonė, e, sutampa su siūloma linija, ir primtina mano frakcijai jie visi. Devintasis pakeitimas. Ten kalbam apie finansinių sandorių mokesčio įvedimą. Deja, nėra priimtinas 13, 14 ir 16 pakeitimas kalba apie tą pačią pro problemą. Būtent ataskaitų teikimo įpareigojimas tarptautiniams bendrovėms jie atsidurs kompromisinėme pakeitime. Ragina kiekvienoje šalyje įvesti finansinės atskaitomybės teikimo įpareigojimus toms įmonėms, kurios yra kotiruojamos biržoje, tai padės padidinti skaidrumą, uh, bei užtikrins tarptautinių apskaitos standartų laikymasi, tačiau aišku, kad skaidrumo ir apskaitos reikia daugiau, reikia taikyti vieningą sistemą, tai palengvins mokesčių inspekcijoms darbą, bei taip pat ragina komisiją informuoti parlamentą apie diskusijų rezultatus su ESB e, per ateinantį pusmetį. Taigi visi šie pakeitimai yra apimami kompromisinėme pakeitime. Ačiū dabar šešėliniams pranešėjams žodis. Socialistų šešėlinio pranešėjo nėra. Problemų su skrydžiais, kaip man informavo pono Šmit, Aldė frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradėčiau, norėčiau nuo padėkos, ponė Pietikaitė, už tikrai gerą pranešimą. Tie du smulkus pakeitimai mano pateikti yra visiškai e, atspindėti, taigi esu nepaprastai laimingas dėl to. Finansinių sandorių mokesčių problema gali būti sudėtingesnė. Susidaro įspūdis, kad e, Mes praėjusią savaitę balsavome už e, tokį e, mokestį, balsuojant dėl beres. E, pranešimo Aldė atmetė bent jau žaliųjų pateiktą žodinį pakeitimą. Mes nenorime europinės, norime tarptautinės strategijos, tačiau, man atrodo, mes pralaimėjome. Ir jeigu čia yra dabartinė formuluotė devintoje dalyje, tai turėtumėme atsižvelgiant į tai geriau pagalvoti, kokio rezultato norime ir e, kokia egzistuoja nuomonė šio klausimu. Aš pritariu tam, ką jūs pasakėte, Sirpa, tačiau Gal reiktų labiau atsižvelgti, ką e, sako komitetas ir parlamentas šiuo klausimu. Gal jūs galėtumėte pakomentuoti sakytas mintis, ponė Pietikainen. Pabaigoje suteiksim galimybę atsakyti į šešėlinių pranešėjų e, klausimus. Ir ponė Podemata e, dirba kaip pranešėja prie šio klausimo ir bus klausimas netrukus surinktas tiesiog paraleliai vyksta darbai ties to pačiu klausimui, ne tik mm, kalbant apie besivystančias šalis, bet ir ES viduje, bei siekiant įtraukti globalią dimenciją, kaip teisingai ponė Šmit e, paminėjote. Ponė Svinbarn, aš e, pono Kamal poziciją norėčiau perskaityti, Taigi, ponas Kamal dėkuoja pranešėjų, parengus labai gerą subalansuotą nuomonę, sveikina pono Šmet pakeitimus, reikalavimus dėl reguliavimo nuostatų, dėl didesnio skaidrumo. Skaidrumas reikia, kad vers, verslininkai galėtų tinkamiau dirbti, taip pat ragina nekreipti tiek daug dėmesio į viešojo sektoriaus vystimąsi, kad tai ne, dėl to nenukentėtų privatus sektorius, reikia e, progresinių mokesčių sistemų Taip turėtų besivystačios šalise, tai turėtų padėti skurdesniems žmonėms. Taip pat atkreipiant dėmesį, kad e, mokestinės bazės išplėtinas ateityje atneš pakankamų pajėgų. Taip pat reikia gerbti SBO e, gairias, taip pat reikia gerinti įmonių valdymą. Šios nuostatos teikti informaciją padės geriau pasirinkti vietą, kur vykdyti verslą ir pagerins verslo aplinką. Ačiū. Pono Lambert nėra, pono Kliūtė nėra, taigi žodis pranešėjai, ji atsakys į klausimus. Prašom. Ačiū keletas žodžių. Kolega Ole Šmit labai teisingai pažymėjo, kad e, tai beveik identiškas pakeitimas tam, kuris buvo patvirtintas plenarnėje sesijoje. Tikrai subalansuota formuluotė, esu pasirengusi dėrėtis savo frakcijoje ir su kitomis frakcijomis. Tiesiog aš noriu pažymėti, kad mes iš principo tokiai pozicijai nepritarėme, bet diskusijas tęsime kadangi reiktų tų pačių formuluočių abiejose pranešimuose. Pirmininkė, ačiū. Panašu, kad šią akimirką, tęsiant darbus, reikia atsižvelgti į parlamento poziciją išsakytą kitose pranešimuose, kurios parengė kiti komitetai, taip pat ir kitose mūsų komiteto pranešimuose. Would you like to speak on this report or... Kolega, jūs norite pasisakyti šiuo klausimu? Ne. Pone Petikainen, su socialistų šešėlinių pranešėjų, manau, reiktų susisiekti, kadangi jis pavėlavo. Taigi lapkričio 8 bus balsavimas komitete, atsakingas komitetas balsuoja 9 gruodžio, o 11 metų sausio plenarnė sesija bus balsuojama, taigi dar yra laiko suderinti pozicijoms. Taigi ačiū kolegams už jūsų pasisakymus. Tada pereikime prie kito pranešimo, Pano Kazio pranešimo, tai yra pridėtinės vertės mokesčio sistema, bendroji sistema, e, nustatant minimalus standartinius tarifus. Ir žodis jums, ponia Kazė. Labas rytas, dėkoju pirmininką, labas rytas kolegos. Mes nustatėme, kad dabartinė sistema nėra tinkama mūsų vidaus rinkai ir dėl to priėmėme tokį pranešimą. Mūsų svarstomi klausimai yra sudėtingi ir reikia gilių diskusijų tam, kad galėtume rasti pačius geriausius sprendimus. Parlamentas turi užtikrinti, kad tokie procesai vyks reikiamų laikų ir pakankamai greitai. Ir taip pat mes norime, kad pranešimas būtų paskelbtas kaip galima greičiau, kad galėtų vykti diskusijos. Pakeitimai, kurie bus siūlomi skatinant tokią diskusiją, yra skirti tam, kad galėtume rasti reikiamų sprendimų, nors konkrečių pasiūlymų dar kol kas nėra pateikta. Šio klausimo politinė praeitis, atsižvelgiant į ją, manau, kad būtent toks procesas yra pats veiksmingiausias. Mes Savo pasiūlymų siekiame už, e, pagerinti vidaus rinkos funkcionavimą ir užtikrinti galimybės kovoti su sukčiavimu. Todėl siūlau pritarti trečiam ir ketvirtam pakeitimui ir taip pat turime stengtis sukurti naują sistemą, tam, kad rinkos funkcionavimas būtų pagentęs kaip galima greičiau. Ir dėl to aš neprieštarauju nei vienam pakeitimui, kurie buvo pateikti. Kitų stebėjimų taip pat neturiu, nes šis klausimas, šis pranešimas tikrai nėra e, prieštaringas. Ačiū. Tad dabar žodį suteiksiu pon, e, šešėliniams pranešėjams, ponas Talė. Dėkui, pirmininkė. Kaip ponas Kazas sakė, Šis pranešimas tikrai nėra keliantis problemų, aš pritariu jo darbu, jį remiu, dėkoju už atliktą darbą, parengtą pranešimą. Mes manome, kad yra tinkama pritarti dabartiniams minimaliems standartams dėl 15 procentų ateinančiam laikotarpiui, per kurį būtų galima užtikrinti teisinį e, aiškumą. Tačiau reikia ir tolesnės peržiūros. Noriu pabrėžti, kad vieningos rinkos strategija turėtų būti pagrindinė gairė, kurią turėtume čia remtis. Siekis užtikrinti bendrą sistemą iki 2015 m. gruodžio 31 dienos e, yra priimtinas atsidūrėme naujoje ekonominėje situacijoje, naujos situacijos susiklostė susijusios su ekonominio pobūdžio sukčiavimu, todėl yra siūloma pakoreguoti teisės aktus. Aš tikiuosi, kad komisija iš naujo atsižvelgs į dabartinę situaciją ir peržiūrės PVM strategiją kaip galima greičiau ir ne vėliau kaip iki mūsų numatyto laikotarpio pabaigos. Dėkuoju. Ačiū, pona Šmit, Alde grupė. Dėkui, ponai pirmininkė, aš labai trumpai. Jūsų pakeitimai, ponia Kaza, jūsų pasiūlymas yra toks, kad turėtume veikti truputį greičiau, ar teisingai jūs supratau. Jūs minite 2013 metus, o pasiūlymas yra 2015 metai. Ir jūs sakėte, kad jūs pritarėte ponui Talas. O dabar tarsi grįžtate atgal. Aš nelabai norėčiau tokiam jūsų pasiūlymui pritarti nes reikėtų taip pat, mano nuomonė, veikti greičiau ir numatyti trumpesnį laikotarpį. Tad aš norėčiau pritarti jūsų ankstesniam pasiūlymui. Bet, na, tai nėra tokia jau didelė problema. Bet manau, kad e, sprendžiant PVM klausimus reikia veikti kaip galima greičiau. Tai būtų visiems naudinga, ypatingai Europos vartotojams. Bet šiaip ar taip jūsų pranešimui pritariu, ponia Kaza. Dėkui. Mm, ponas Kaza galės atsakyti iš šios komentarus, bet ponas Talas sako, kad reikėtų imtis veiksmų iki 2015 metų, turbūt taip reikėtų suprasti pasiūlymą. Bet e, po to stiksiu žodį dar ponui Kaza, o dabar ponui Ashley Fox žodis. Dėkoju ponai pirmininkė, tai pakankamai aiškus pasiūlymas, mes jam pritarėme. Valstybės narės pritarė, kad minimalus standartas 15 procentų turėtų būti e, įgyvendintas iki 2015 metų. Ir aš noriu pritarti pono kasos pranešėjo pasiūlymui. Taip pat pritariu pakeitimams, kuriuos pateikė ponas Šmitas ir ponas Isė. Jie taip pat yra labai vertingi. Vis tik abejoju dėl to, ar pritarti penktam ir šeštam pakeitimui. Mes pritarėm, kad PVM grinoji žalioji knyga būtų naudinga, gernant dabartinės sistemos veiksmingumą, tačiau reikėtų priimti galtinius sprendimus atsižvelgiant į tai, koks būtų jų galtinis poveikis. Dėl vieningos rinkos akto jo nereikėtų, e, jo nereikėtų remtis teikiant rekomendacijas dėl mokesčių sistemos pakeitimo. Nes vieningos rinkos aktas turi būti naudojamas kaip pagalbinis dokumentas, o ne kaip pagrindinis. Tiek. Dėkojom žodis pranešėjai. Ačiū. Dėl pono Šmit, Šmito e, komentarų. Aš siūlau, kad komisijos pranešimas būtų paskeltas iki 2013 metų. Todėl galiu pritarti pono Taos pakeitimui. Iki 2013 metų, mano, nu, noriu pasakyti, kad turime gauti komisijos pasiūlymą, o ne įgyveninti visą direktyvą iki 2013 metų. O kalbant prie, apie e, pono Talas pakeitimus, jis teigia, kad jeigu įmanoma, reikėtų pakeisti sistemą iki 2015 metų. Ir Man tai atrodo priimtina. Nors šeštajam pakeitimui esu linkęs nepritarti. Dėkoju kolegoms už išreikštas nuomonės, balsuosime netrukus ir tada jau bus aiškiai galutinė pozicija. Noriu priminti, kad balsavimas vyks lapkričio 9 dieną ir antrojoje lapkričio plenarinėje sesijoje bus galtinis balsavimas. Dėkuoju kolegams už pasakymus, galime keliauti toliau. Dėkojam ir dar einame prie Punarapkajaus pranešimo. Dėl nekonkurencingų anglių kasyklų. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, kaip žinote, esu pateikęs pasiūlymą iš šiuo klausimu. Rugsėjo 27-ąją pristačiau komitete pasiūlymą, susitelkiau ties keletų pakeitimų, kuriuos siūlo komisija. Beje, baigėsi pakeitimų parlamente pakeitimų terminas. 702 pakeitimai gauti. Aš jau ilgus metus dirbu parlamente. Paprastai gavus tiek daug pakeitimų, tai e, būna ginčytinais klausimais. Tačiau įsigilinęs į pakeitimų turinį, matau, kad e, šiais, šiuo atveju tai kitokia situacija. Tik 72 iš 72 pakeitimų vos 3 kertasi su mano siūloma politinė linija, 69 pritarė mano pozicijai ir netgi ją sustiprina laikas nuo laiko. Trumpai norėčiau pristatyti keletas sakinių apibūdinti savo pateikto pasiūlymo projekto pagrindą. Aš savo darbe e, rėmiausi poveikių vertinimu, jį parengė komisijos tarnybos. Aš jį labai atidžiai išnagrinėjau. Po to išnagrinėjau komisijos pateiktą pasiūlymą ir mat, tačiau, kad komisijos e, visos sudėties primtas sprendimas visiškai nesusijęs su poveikio vertinimu. Na, gal dėl to ir nereikia stebėtis, kadangi komisaras Almunija yra atsakingas už subsidijas, komisija yra pateikęs kitą pasiūlymą, kurio ir norėjo komisijos dauguma atsakingas uh, komisaras Almunija pasiūlė 18 metais baigti subsidijas teikti, tai atitinka komisijos tarnybos pateiktą poveikio vertinimą, kadangi komisija 14 metais nusiūro e, baigti subsidijas e, ir tas terminas pasirinktas, manau, su vienintelė priežastimi, kad tai yra finansavimo e, laikotarpio vidurys. Aišku, kai kurie, kai kurie kolegos ieškojo priežasčių, kodėlgi ši data pasiūlyma, ne visuomet jie yra e, pakankamai konkretus, tačiau mano nuomonė, būtent mano minėtas sprendimas e, nulėmė tokią datą. Taigi aš gražinu Almunijos pakeit, pasiūlymą ir dauguma pakeitimų pritarė mano tokiai linijai. Antra pastaba. Mes čia kalbame apie konkurencingumą, apie valstybės subsidijas. Tai jau yra konkurencingumo klausimas, o ne aplinkos problemos. Aplinkos problemas reikia spręsti atitinkamuose teisės aktuose, ką mes sėkmingai ir darome. O čia mes kalbame apie subsidijas. O kai kurių daromos išvados, kad jeigu su, nutrauktume subsidijas anglės kasykloms, tai pagerėtų aplinkos apsauga, nesumažėtų CO2 emisijų, tai yra neteisinga išvada, nes e, anglis naudojama ne tik elektros gamybai, Tai yra svarbi iškasena ir naudingoji iškasena chemijos pramoniai, plieno gamybai. Antra neteisinga e, išvada yra, kad esą e, nebus pakeis kad esą bus mažiau anglės sunaudojama, tiesiog vietinė anglis bus pakeista importuojama anglim. Taigi, tikrai yra teisingos mintis, bet jų nereiktų kelti, kalbant apie konkurencingumo klausimus. Toliau kiti siūlo prailginti e, siūlomą terminą, tačiau būkime atsargus, kadangi kai kurie e, šioje srityje patikti pakeitimai susitelkia ne ties subsidijomis, o būtent ties subsidijomis aš noriu susikoncentruoti. Ir trečiasis dalykas susijęs su valstybės pagalba. Pavyzdžiui, e, sakoma, kad nereikia galutinio termino. Norėčiau priminti komisijos pasiūlymą. Būtent valstybės subsidijos e, e baigtųsi 14 metais komisaras Almūnė siūlė 18 metus kaip pabaigą kasykloms remti, o kiti siūlo pratesti terminą, kad geriau būtų galima spręsti aplinkos sauginės ir socialinės problemas ir išbraukti bet kokius terminus. Net jeigu taip norėtųsi padaryti teisiškai, tai neįmanoma, kadangi Teisingumo teismo praktika rodo, tai taip pat buvo man argumentas e, pasisakyti už 18 metus, taigi Teisingumo teismo e, praktika nustato, kad subsidijos turi būti mažėjančios nuolat ir ribotos laike. Taigi e, neribotos galiojimas nėra alternatyva. Taigi 20 metai, 26 tai yra teorinis pasvarstymas, kadangi subsidijos yra mm, ypatingos tuo, kad viešieji pinigai yra skiriami e, tam tikroms konkrečioms įmonėms. Taigi tai yra tam tikras pozityvios sankcijos. Jeigu siūloma 14, 16, 18 metais nutraukti subsidijas, tai į tų įmonių neliks, ne, neliks ir subsidijų, bet reiks finansuoti e, socialinius nuostolius ar aplinkosauginius nuostolius ir tas bus finansuojama ne per subsidijas, bet per darbo rinkos priemonės. Taigi pinigų vis tiek reikės. Mano prieš paskutinė pastaba dėl pirmininkės Sharon Bowles veiksmų mes sutarėme, kad ji kreipsis į Teisės reikalų komitetą su prašymu paaiškinti, ar komisijos pasitelktas teisinis pagrindas 107 straipsnis yra teisingas ir e, su mumis e, privaloma konsultuotis iš, dėl šios priežasties ir taryba paprašė pateikti mūsų, pozi, mūsų poziciją. Mūsų nuomonė reiktų 109 straipsnio, kai e, privaloma konsultuotis savaime, nereikia prašyti konsultuotis. Na, tai yra ne tik e, straipsnių pasikeitimas, bet ir antrųjų metų subsidijų direktyva, kuri šiuo metu baigia galioti, taip pat neturėtų būti pamiršta. Ir mūsų pirmininkė patvirtino, kad mums reikia papildomo teisinio pagrindo. Taigi plenarinėje sesijoje reiktų prieš balsuojant balsuoti dėl teisinio pagrindo ir po to dėl pačio pranešimo paskutinė e, pastaba dėl darbo e, tvarkos. Nusprendėme surenkti šešėlinių pranešėjų susitikimą na, dėl viso pikto. Tikrai sudėtinga su terminais. Aš susisiekiau su nemažai šešėlinių pranešėjų. Nemanyčiau, e, kad reiktų renkti naujų formuluočių Ar reikia imti šį pasiūlymą ar kitą pasiūlymą, kurių yra tikrai nemažai, tai ne ta problema. Netaip svarbu, A ar B, C pasiūlymai bus patvirtinti, aš esu pasirengęs atsimti kai kurios pasiūlymus, jeigu kolegoms, kurie pateikė pakeitimus, sugebėsiu tokiu būdu įtikti, tai problemų čia nėra. Todėl siūlau, štai ką aš, jie susiderinę su kai kuriais šešėliniais pranešėjais, jeigu mes nenorime naujų formuluočių, pakartosiu, kadangi 95 procentai pakeitimų palaiko mano poziciją, tai aš pateiksiu balsavimo pasiūlymą, į kurį šešėliniai pranešėjai galės sureaguoti Tokiu būdu, manau, lengviau pasieksime kompromisą. Tik pažymėsiu, kad kompromiso nebus įmanoma suderinti visame komitete, kadangi yra pasisakymai už 13, 14, 18, 20 metus. Čia sunku rasti kompromisą, nes susijusiams e, valstybėms narėms reiškia, kad žmonės praras darbą, e, ir išauks nedarbą. Tai geras klausimas e, dirbti ar nedirbti. Negalima būti pusiau dirbančių ir pusiau bedarbių. Tačiau turime išsiaiškinti, ko mes norime ir susitalti dėl principinių dalykų. Todėl atsisakau rytoj e, renkto šešėlinio šešėlinių pranešėjų susitikimo. Aš tiesiog norėjau atkreipti į tą dėmesį, kad nebūtų paskui įvairiausių piktumų. Ačiū. Dėkoju. Tikrai labai aiškus, konkretus pristatymas. Dabar steiksiu žodį šešėliniam pranešėjam. Alde vardu, ponė Entveld. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Aldė Aldai labiau patiktų Europos komisijos pasiūlymai. Tai reiškia, kad mes nepritarėme pono Rapkai siūlomiem pakeitimam. Ir iš esmės turiu pasakyti, kad nepritarsime ir jokiem pakeitimam, todėl kad eina dar toliau nei tie pakeitimai, kuriuos siūlo ponas Rapkai. Aš suprantu, kad per nakt negalima visko pakeisti, tačiau tai yra problema, kuri atsirado tikrai ne vakar. Šis klausimas yra aptarinėjamas jau daugelį metų, jei ne dešimtmečių. Ir turiu pasakyti, kad sektorius tikrai turėjo pakankamai laiko kažką pakeisti, reformuotis. Tad tikrai būtų nesažininga bandyti dabar lik ir apdovanoti tam tikras šalis, kurios nieko nedarė ir bausti tas, kurios visus namų darbus puikiai nuveikė šiuo sudėtingu ekonomikos laikotarpiu turime labai atsargiai apmastyti apie tai, kur mes skiriame, kam skiriame lėšas ir pinigus ir ar mes norime investuoti į praeitį, ar norime investuoti į ateitį, ateities iššūkius ir Alda tikrai pasisakytų šį pastarąjį variantą. Būtent todėl, kaip sakiau, mes remsime komisijos pasiūlymą. Aš suprantu, kad jis ir taip jau yra kompromisas, mes gal norėjome šiek tiek ambicingesnio dokumento, tačiau tas kompromisas mum yra priimtinas ir mes tikrai nepritarsime jokiem pakeitimam. Ačiū. Dėkuoju, žodis ponui Kliūtė Guja, frakcijos vardu. Ačiū. Kitaip nei ką tik pasisakiusi kolega, palaikysiu labai ryštingai pono Rapkai poziciją. Aš pateikiau pasiūlymą iki 20 metų pratesti subsidijas, bet ne problema bus sutikti ir su 18 metais. Ponas Rapkai labai puikiai pagrindė savo poziciją. Tikrai galiu pritarti ir jo pasiūlymui atsisakyti šešių, šešėlinių pranešėjų susitikimo. Gal reiktų kiek paaiškinti, kas vyksta Vokietijoje, kadangi Vokietijoje ir Ispanijoje yra jautriausias klausimas, kadangi Vokietijoje yra susitarimas tarp anglės pramonės ir e, valstybės, kad 18 metais, 18 metais bus sutarta dėl subsidijų nutraukimo, tas susitarimas pasiektas 6 metais. Pratesiama buvo nu, aštuoneriems metams nuolat, antraisiais buvo pratesta iki dešimtųjų, dešimtaisiais iki aštuonioliktųjų. Aišku, dėrybininkai susitarę nenorės pakeisti savo sprendimo ir atsisakyti subsidiją anksčiau. Taigi gali kilti papildomų problemų. Aš pritariu e, pranešėjų ir negaliu pritarti Aldi pozicijai. Tikrai čia nėra tik tai konkurencingumo problema. Anglis yra naudingoji iškasena, kuri mm, nepaprastai svarbi, kadangi ilgalaikė perspektyvoje gali ir pakeis naftą, kurios ištekliai baigėsi. Taigi mes turime turėti tam tikrų saugiklių, Ir tą reiktų daryti taip pat per subsidijas. Reikia laikyti e, kasyklas prieinamomis. Negalima atmesti anglės kasimo vien dėl to, kad iš anglės gaminama elektra. Aš tikrai pasisakau gaminti elektrą iš kitų energijos šaltinių, tačiau mm, e, kasyklos turi likti prieinamos, iškasenos ir atsargos taip pat turi būti prieinamos, anglies mes turime dar 400 metų, todėl reiktų galvoti apie ateitį, ne tik apsiriboti apie konkurencingumo klausimus pasisakymais. Ačiū. Ja, vielen... Pone Slangen, EPP frakcija, ačiū. EPP frakcijos vardu pasakysiu, kad Visiškai palaikome kolegos Rapkai pasiūlymą, nedidelių skirtumų yra, mes juos tarpusavį išsiaiškinsime, tačiau pirmiausia, aišku, reikia pranešėjų padėkoti ir jo pasiūlymas apibendrinti pakeitimus kompromisuose reikštų, kad mano pasiūlymas pratesti iki 20 metų nebus e, įtrauktas, 18 metai būtų tas kompromisas, kuriam aš galėčiau pritarti, nes argumentai geri. Pirmiausia, reikia pabrėžti, kad čia mes kalbame apie konkurencingumo problemas, komisija čia turi kompetenciją ir Almunija uh, pasisakė už 18 metus savo argumentus pagrįsdamas labai stipriais moksliniais įrodymais. Nežinau, kodėl visa komisija tam nepritarė. Manyčiau, kad tai atsitiko dėl neteisingo pagrindimo, kadangi Čia daugiausia kalbam apie klimatą apsaugą, apie klimatą įvairiausiose dokumento vietose, tas regime, tačiau tai yra grynas ir išimtinis konkurencingumo klausimas, nes sprendžiama, kiek daug galima nacionalinių lėšų panaudoti, kad būtų galima palaipsniui ir socialiai primtinomis sąlygomis atsisakyti anglės kasimo ir uždaryti anglės kasiklas Todėl visi kritini, kritini, kritiški klausimai buvo atitinkamai ir atsakyti kompetitingo komisaro. Taigi visi klausimai susijęs su konkurencingumu, tai pavyzdžiui, dėl taupimo kasų egzistavusios problemas buvo e, išspręstos žvelgiant į konkurencingumą. Taigi siūlau palaikyti poną Almuniją ir palaikyti jį kuo plačiau, bei pasakyti pritarėme tavo argumentams, esame pasirengę atsisakyti tolesnių tyrimų, jeigu susitarsime dėl 18 metų ir turėsime 8 metus pereinamojo laikotarpio. O kalbant apie klimato o, klausimus, galime viską apskaičiuoti E, dabartinės elektrinės, kurios e, veikia anglės pagrindu, niekur nedings, e, bus deginama anglis iš Kanados ar kitų valstybių, ar iš tos pačios Lenkijos. Tikrai mm, elektros gamyba iš anglies nepatirs e, jokių teigiamų ar neigiamų aspektų, kadangi anglies įsikyti vis tiek bus mano, įmanoma. Taigi siūlau kolegas, kolegoms solidariai pritarti pono Rapkai pasiūlymui. Ačiū. Pana Swinburne. Dėkoju. Kelios pastabas dėl pono Streiček Jis negalėjo pats dalyvauti, todėl aš perduosiu jo poziciją ir jie panaši į EPP. Jis be abejo remia poną Langen, jo pastabas, na, o Aldė išsakytos pastabos, jas reaguojant galiu pasakyti, kad, na, tai yra konkurencingumo klausimas, viskas susijęs su konkurencija ir to nereikėtų pamiršti. Ir tai labai aiškiai matome iš dokumento. Ir E, mano kolega tikrai mielai pritars pranešimai dabartinę jo formą, tačiau noriu pabrėžti, kad konkurencingumo tikrai nereikėtų pamiršti. Pone Monis Urgyza? Dėkoju. Aš kalbėsiu ispanų socialistų vardu. Na, pasisakysiu mūsų buvusio kolegos vardu, kuris turėjo palikti šį parlamentą, nes išvyko dirbti į mūsų nacionalinį parlamentą. Mūsų delegacija remia pono Rapkai pranešimą, manome, kad jis yra tikrai parengtas atsakingai ir jis atitinka dabartinę anglės padėtį Europoje, nes anglis iš esmės dabar yra vienintelis mūsų energetikos šaltinis. Taigi Ispanijos socialistai visapusiškai pritarė Rapkai pranešimui. Tačiau mes esame pateikę ir nemažai pakeitimų. Ir kai kurie iš tų pakeitimų akcentuoja, kaip svarbu yra šalies vidaus energetikos išteklių ES. Būtent tai reikia akcentuoti. Juk yra tokių valstybių narių, kurios turi tik anglijas kaip žaliavos energetikai. Ir būtent tai reikėtų įrašyti pranešime e, ir apie tai reikia kalbėti, kai mes diskutuojame valstybės pagalbos klausimus. Antras svarbus dalykas, kaip sako ir ponas Rapkai, valstybės pagalba turi būti ir toliau e, teikiama, ne tik tai uždarant kasyklas ar jėgainės, bet ir padedant išlaikyti tam tikrų kasyklų konkurencingumą, kurios šiuo metu gal nėra konkurencingos, tačiau ateityje viskas gali pasikeisti. Taigi reikia labai atidžiai peržiūrėti pakeitimus, juos išanalizuoti ir pakeitimuose turi būti kalbama apie pagalbą konkurencingumui, apie pagalbą pereimui prie švaresnių energijos gamybos būdų ir manau, kad reikėtų netgi papildyti pono Rapkai pranešimą Ir jame taip pat reikėtų sakyti, kad komitetas norėtų pratesti galtinį terminą iki 2020-ųjų. Pranešime taip pat turėtų būti nuoroda į socialinį dempingą, tai yra, kad importuojama anglis turėtų atitikti tam tikrus socialinius bei aplinkosauginius reikalavimus tam, kad jai būtų leista vienodam sąlygom konkuruoti su Europos anglimi Europos rinkose. Taip pat mūsų nuomonė. Dokumente reikia aiškiai kalbėti ir apie tai, kad būtina turėti strateginį rezervą, nes anglis yra vienintelis šal, šal, daugelio šalių vidaus energijos šaltinis ir būtent todėl reikia nustatyti minimalius reikalavimus anglies gamybai ir būtent šie reikalavimai, šie kiekiai neturėtų būti paveikiami jokių galutinių terminų. Tai ypatingai svarbu E, jei, sakykime, ateityje mus ištiktų kokios krizės energetinės. Labai svarbu palikti savo ir kitų galimybių ir turėti galimybių pasinaudoti ateityje šiais strateginiais anglės rezervais. Dėkoju. Manęs paprašė pirmininkauti šiam posėdžiui labai vėlai paskutiniu metu, taigi aš pati irgi norėčiau pasisakyti, bet ne kaip pirmininkė, o kaip komiteto narė. Kelios trumpos pastabos. Jos atitiks tai, ką jau sakė kai kurie kalbėtojai. Tai yra, kad be abejo reikia remti darbus, darbo vietų sukūrimą. Tačiau e, anglės sektorius, kaip žinome, gauna tam tikrų išlygų, jau nekartą matėme tai. Ir aš manau, kad konkurencingumo politikos kontekste nebegalim ir toliau tęsti iki begalybės teikti valstybės pagalbą. Aš suprantu, ką Jūs sakot, ponas Rapkai, šis parlamentas turi tam tikrą politiką klimato kaitos atžvilgių, tačiau dokumente siūloma politika, pagalbos politika visiškai prasilenkia su mūsų aplinkosauginė politika. Taigi mes turime paremti konkrečią, aiškę logišką datą. Ponas Rapkai sakė, kad nėra jokio kompromiso dėl datos, dėl metų, bet aš su tuo nesutinku. Man atrodo, kad tai yra įmanoma, nes jeigu e, šitą tekstą pakoreguosite, galėsime keisti ir datas. Kolegija iš Ispanijos sakė, kad reikėtų tekstą daugiau kalbėti apie pereimą prie švarių energijos šaltinių. Tai mums, aišku, labai svarbu ir tai tikrai reikėtų daryti. Toliau konkurencingumo politika ir koncentravimasis į šį klausimą manau, labai svarbu, kad ta pagalba, kurią kasyklos gauna, netaptų nesažiningos konkurencijos e, pagrindu. To ir tikrai negalima leisti, kad tos kasyklos, kurios gauna pagalbą, lik ir atsidurtų palankesniai padėtiniai tos, kurios nėra subsidijuojamos. Tad vienai par kitaip, iš kurios pusės be pažiūrėsi, šis klausimas turi ir aplinkosauginių aspektų, tačiau turi ir konkurencingumo aspektų. Taigi aš siūlyčiau viską racionaliai išnagrinėti, nes mes tikrai nenorime, kad žmonės prarastų darbus, bet turime panagrinėti ir komisijos pasiūlymus, turime elgtis racionaliai, turime pasižiūrėti, koks teikiamas pasiūlymas dėl kasyklų uždarimo ir jeigu tos kasyklos neuždaromos, bet jeigu jos ir toliau išlieka pelningos, tai jos pagalbos turėtų nebegauti, nes man, mano nuomonė, tai yra logiška ekonomiška išvada. Manau, kad mes galime rasti kompromisą. Dabar iškart negalėčiau siūlyti jokio kompromiso dėl datos, dėl metų, bet manau, kad tikrai paieškoję kompromisą rasim ir reikėtų vis dėlto tekste kalbėti apie kasyklų uždarimą, taip pat ir apie taršos mažinimo arba pasiekmių švelninimo galimybės. Ačiū. Na, o dabar. Dabar aš vėl pirmininkė ir dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjui. Äh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš jūs kreipiu, kreipsiuos tai kaip į narę, po to kaip ir į pirmininkę. Aišku, nacionalinė problema. Kągi mes čia suprantame kaip nacionalinė, kai mes kalbame apie interesus ir taip toliau. Tai, ką jūs pasakėte, kad viskas yra susijęs su klimatu. Kiekvie, kiekvienas energijos gavybos būdas yra susijimas su klimatu. Tai tiesa, tačiau jeigu mes uždarysime anglės kasiklas e, Vokietijoje, Rumunijoje, Vengrijoje, Ispanijoje, tai yra šalis, kurioms šis klausimas labiausia rūpi, nėra tik viena šalis, bet jų yra nemažai. Pasakysiu, kad mano patirtis liudyje, kad anglis, kuri, e, kurios nebebus Europoje, bus importuojama iš trečiųjų šalių, taigi tai CO2 emisijoms turės nulinį efektą. Suvokime tai, galime diskutuoti, ar E, konstatuojamoje dalyje nereiktų apie tai prabilti, bet konstatuojamoje dalyse reiktų ir to, ką aš jau siūlau ir ką siūlo kiti kolegos, būtent, kad mes kalbame čia ne tik apie elektros gamybą, ne tik apie technologijas. Tai yra ir naudingųjų iškasenų problema, mm, iškasenų saugumo klausimas, kolegai Dar pasakysiu, kad anglis tikrai nėra vakarykštė naudingoji iškasena, tikrai nėra. Anglis reikšmė vis labiau išauks, bei niekas to nepakeis, jokios kalbos to nepakeis. Be naftos ir gamtinių dujų naf, eh, ang, kmens anglis turi daug potencialo, eh, Ir tai, kas vyksta Kinijoje ar Indijoje, mums net, net viskas yra žinoma, bet europinės technologijos e, kas, kalnakasyboje ir elektros gamyboje turi būti panaudojamos. Mes turime stiprinti savo lyderystę toje srityje, kur mes ir taip pirmaujame. Ir jeigu anglis bus išgaunama ne Europoje kažkur kitur ir technologijos bus nešvarios, tai mes čia vargiai kažkaip prie klimato apsaugos prisidėsime. Toliau jūs sakote, kad darbo rinkos reformos nevykdomos. E, žinote, kolegė, e, viskas priklauso nuo to, kur, apie ką jūs kalbate. Jeigu mes kalbame apie 200 tūkstančių darbo vietų galės geriau, greičiau spręsti problemas nei tos šalis, kur e, yra 600 tūkstančių darbo vietų. Mano gimtinėje e, buvo anksčiau 600 tūkstančių darbo vietų anglės e, kasyklose, dabar yra 20 tūkstančių. Aišku, e, ne visi tie žmonės tapo bedarbiais, bet regioniniams e, struktūroms tokie procesai sukelia labai daug problemų, reikia jas mažinti. Ta pati situacija yra ir Ispanijos anglės kasybos pramonėje. Aš viešėjau Ispanijoje, kad galėčiau geriau susipažinti su situacija toje šalyje. Rytoj pas mane atvyksta delegacija iš Ispanijos atstovaujanti anglės kasybos pramonę. Jeigu, kal, būč, jeigu kalbėčiau tik apie savo gimtinę, tai e, kalbėčiau visiškai kitaip. Aš norėčiau įgyvendinti tai, ką siūlo žmogus, išmanantis tai, ką jis dirba, būtent už konkurenciją atsakingas komisaras. Subsidijų laikotarpis negali būti perniek ilgas, jos turi nuolat mažėti jos turi būti regresyvios, tą sako Teisingumo teismas, su tuo reikia susitaikyti ir teikimo terminas turi būti proto ribose. Ir kaip jau sakiau, antraisiais metais buvau pranešėjęs šią temą, puikiai prisimenu tuo metu vykusias diskusijas, prisimenu motyvus, kurie buvo išsakyti, kad norime, jog kuo greičiau viską pabaigti. Aišku, kiti nori, kad visą tai truktų amžinai, kiti kalbėjo apie 15 metus ir taip toliau. Jeigu teisingumo teismas sako pagal savo praktiką, kad e, subsidijos turi būti progresyviai mažėjančios ir negali trukti pernelik ilgai, tai turime nuspręsti, kągi tai reiškia. Ar tai reiškia, kad neturi būti subsidijos ilgiau nei 10 metų, tarkim, e, teikiamos. Mes pasirinkome aštuoneris metus, kaip kad įprasta kitose sektoriuose, kaip pavyzdžiui laivų statybos sektoriuje. Taigi turime rasti laiko pagalvoti ir viskam įgyvendinti. Skirtumas e, tarp dabar baigiančios galioti ir mūsų taisomos direktyvos yra tas, kad E, anksčiau galutinio termino subsidijoms nebuvo, dabar jis jau yra ir aš to galutinio termino nekvestionuoju. Tiesiog dar vienas aspektas. E, jeigu dirbama konkurencingai, tai e, subsidijų nereikia. O ponė pirmininkė, jums kaip komiteto nariai, štai ką pasakysiu, jūs teigiate, kad reikia subsidijas gražinti, bet jeigu pažvelgsime, kokios yra tradicinės e, e, priemonės subsidijose, būtent kai vykdoma restruktūrizacija, e, būtent po restruktūrizacijos nekonkurencinga įmonė paverčiama konkurencinga tačiau jos net, taip pat neturi gražinti visų subsidijų, kodėlgi mes čia kažko kito norime. Reikia su visais lygiai elgtis, nesuprantu, kodėl reikėtų kažko kito. Taigi, su ponė Intfeld e, mūsų nuomonės išsiskiria dėl prim, principinio dalyko, čia kompromiso sustarti neįmanoma. E, anksčiau nei 18 tieji metai Vokietijai, Rumunijai, Ispanijai būtų susiję su išaugusiu nedarbu, jeigu mes su to norime, na, norime, o jeigu nenorime, tai anksčiau nutraukti subsidijų neįmanoma. Jau kaip minėjau, aš pateiksiu šešėliniams pranešėjams kompromisinį pateikimą e, dėl atskirų pakeitimų ir tikiuosi, kad sparčiai judėsime į priekį. Ačiū. Dėkuoju dar labai trumpam, ponė Infeld žodis. Taip, ačiū pirmininkė. Galime nestarti politiniais klausimais, tačiau tikrai nepritarsiu tokiem pasiūlymam, kad e, mūsų pozicija automatiškai reiškia, kad žmonės bus atleidžiami iš darbo. Tikrai ne. Jūs kaip šio komiteto narys labai teisingai pastebėjote, kad tai yra septintas sprendimas pratesti susitarimo galiojimą. Tad, kaip jau sakiau, tai nėra problema, kuri atsirado vakar negalite sakyti, kad mūsų pasipriešinimas tolesniem pratesimam reiškia, kad atleidžiami iš darbo žmonės yra mūsų klaida, mūsų problema. Ne. Ką sakytumėt, jeigu toks sprendimas būtų priimtas bankų sektoriui, jeigu būtų kiekvieną kartą daugeliu metų vis pratesiamos, pratesiamos subsidijos ir laikotarpis ir taip toliau? Ką sakytume tada? Jeigu jau kalbam apie ateities technologijas, tai tokiam technologijom tikrai nereikia subsidijų ištisus dešimtmečius. Na taip, intensyvios diskusijos ir tikrai ne visus sektorius taip subsidijuojam, ponas Langėm. Bet prašau labai, labai, labai trumpai. Subvencijų. Tikrai porą žodžių. Subsidijos anglės kasybai yra mažesnės negu uh, Niderlandai išleido per dieną savo bankams gelbėti. Išleido per vieną dieną, o subsidijas trunka jau dešimt metų lyginimas su finansų sektoriumi galbūt nėra tinkamas, nes šitas sektorius buvo subsidijuojamas labai ilgą laiką, bet iš čia tikimasi daug nesnės gražos. Dėkuoju visiems, iš tiesų diskusija vyko labai aktyviai, balsuosime lapkričio 9 dieną ir taip antrojo lapkričio plenarinėje sesijoje pranešėjas labai gerai atsakė kai kuriuos jūsų komentarus. Tikiuosi, kad jis pats tenks rasti dar kompromisinį sprendimą. O dabar siūlau keliauti toliau prie e, pono Sostolojeno pranešimo dėl direktyvų 98-78 ir e, dar dviejų direktyvų nuostatų dėl finansiniam konglomeratui priklausančių finansų subjektų e, priežiūros keitimo. Prašau žodis. Dėkuoju labai pirmininkė. Mes esame pateikę pasiūlymą dėl direktyvos keičiančios tris direktyvas dėl papildomos priežiūros. Pagrindinė direktyva yra 2008-87, tai yra pagrindinė direktyva, kurioje yra kalbama apie papildomą priežiūrą finansiniams konglomeratams. Ir taip pat čia keičiamos dar dvi direktyvos. Viena yra susijusi su papildoma priežiūra e, draudimo įmonėms priklausančioms draudimo įmonių grupėms, tai yra 2006.48 direktyva, e, tai yra trečioji direktyva, kurioje kalbama apie kredito institucijas. Čia mes iš esmės kalbame apie finansinės grupės, kurios veikia pagal verslo modelius, kur yra derinamos paslaugos ir produktai iš skirtingų finansų sektoriaus dalių. Tai yra tokios grupės, kuriuose dalyvauja bankai, draudimo įmonės, turto valdymo įmonės ir panašiai. Šios direktyvos, šių direktyvų, kurios yra keičiamos, e, tikslas yra kontroliuoti galimą riziką kylančią iš e, daugelypio kapitalo naudojimo tokiuose konglomeratuose. Ir taip pat e, kontroliuoti riziką, kuri yra susijusi su tokių grupių veikla jų valdymu, e, taip pat interesų galimais konfliktais ir panašiais klausimais. 2002 metų direktyva, 2002-87 direktyva pristato e, pagrindinės nuostatas dėl papildomos tokių finansinių grupių priežiūros ir buvo ketinama šią direktyvą peržiūrėti, kai ji buvo priimta po keleto metų. Europos komisija ketina tą peržiūrą atlikti dviem etapais. Pirmasis etapas yra susijęs su mūsų dabartiniu direktyvos pasiūlymu, kur pagrindinis dėmesys yra skiriamas patiems aktualiausiams techniniams klausimams, kylantiems iš e, po keletos konsultacijų su įvairiomis bankų sektoriaus atstovėmis įmonėmis, draudimo sektoriaus įmonėmis ir panašiai. Ir taip pat yra numatytas antrasis etapas, kuris bus atliekamas kitais metais ir šių metų pabaigoje. Čia daugiau dėmesys bus skiriamas esminės, esminiams klausimams, tai yra uh, su kapitalu susijusiams klausimams, kapitalo panaudojimo e, sričiai ir panašiai. Pagrindiniai pakeitimai pateikiami naujojoje direktyvoje, direktyvos projekte yra tokie. Pirmasis yra pabandyti išvengti spragų, kurios egzistavo ankstesnėse direktyvose yra numatomos nuostatos ir galios priešios institucijoms, prižiūrėti finansinius konglomeratus, atsižvelgiant į sektoriaus bendrą kontekstą. Jeigu yra prižiūrima bankų ar draudimų grup, įmonių grupė ir jeigu ji keičia savo statusą dėl to, kad įsigyja įmonė iš kito sektoriaus ir yra perklasifikuojama į mišrę finansinio holdingo kompaniją, tada tokia grupė, nuostatos dėl tokios grupės priežiūros jau nėra numatomos dabartinėse direktyvose. Čia atsiranda spraga. Būtent dėl mišrių finansinio holdingo kompanijų priežiūrų. Taip pat galima numatyti geresnį koordinavimą tarp dabartinių atsakingų institucijų, kurios kontroliuoja priežiūros institucijas, nes dažnai valstybėse narėse veikia bankų draudimų e, grupės, finansinio draudimo, draudimo grupės, taip pat finansų ministerija, įvairios kitos atsakingos institucijos, kurios viena kitą prižiūri. Tad mes norime numatyti geresnį koordinavimą tarp visų e, priežos institucijų. Kad būtų aišku, kas iš tiesų uh, bus atsakingas už tokių konglomeratų priežiūrą, kai kalbame apie bankų sektorių, draudimo sektorių ir panašiai. Antras esminis pakeitimas yra susijęs su finansinių konglomeratų nustatymu. Ir čia pagrindinė nuostata yra numatyti, esant bet kokioms sąlygoms, turto valdymo įmonės. Dabartinės direktyvos numato tokią galimybę, tačiau tai nėra privaloma. Ir pagal dabartinės direktyvas nėra aišku, kokiais kriterijais remiantis reikia šios klausimus spręsti. Taip pat siūlome numatyti gairias skirtas taisyklių netaikymo galimybei, kada priežiūra gali būti netaikoma dėlėms finansinėms, didelių finansinių konglomeratų tam tikrai veiklai. Čia pagrindinė mūsų idėja yra e, numatyti kriterijus, pagal kuriuos bus nustatomi finansiniai konglomeratai, kad tie kriterijai būtų aiškesni, labiau remtųsi e, realiais, realia konglomeratų veikla ir būtų aiškiau numatoma papildoma priežiūra visų tipų ir įvairaus dydžio konglomeratams. Ir kad būtų aišku, kokie, ko, kokiems konglomeratams e, papildoma priežiūra gali būti netaikoma. Taip pat čia yra siūloma atnaujinti apibrieštis, e, supaprastinti metodą skirtą kapitalo skaičiavimui konglomerato lygių. Ir taip pat, kaip jūs žinote, jau Yra veikiančios naujos europinės institucijos, Europos bankų institucija, Europos e, draudimo ir užimtumo klausimų institucija ir dabartinės direktyvos skirtos papildomai finansinių konglomeratų priežiūrai turi būti atnaujintos, tose direktyvose turi būti daroma nuoroda ir į šias naujas europinės institucijas, tam, kad būtų aišku, kad šios europinės institucijos taip pat turi teisę renkti gairias skirtas papildomai priežiūrai. Galėčiau keletą klausimų dar pristatyti. Kaip žinote, dabar yra svarstoma mokumos 2 direktyva kurioje yra kalbama apie antrinio draudimo klausimus, ji turi būti įgyvendinta valstybėse narėse nuo 2012 metų. Ir mūsų siūlomoje direktyvoje nėra nuorodos į mokumas 2 direktyvą. Čia šitą klaidą taip pat reikėtų ištaisyti. tiesiog taip reikėtų pakoreguoti egzistuojančias direktyvas. Yra taip pat klausimai susiję su tarpininkavimu, įtraukiant tam tikras įmonės į prižiūrimus e, konglomeratus arba kai yra nusprendžiama nebetaikyti papildomos priežiūros tam tikroms įmonėms. Vėlgi čia turi būti patikslinti kriterijai, pagal ką tokie sprendimai turi būti priimami ir taip pat dėl koordinavimo klausimų tarpininkavimo tarp priežiūros institucijų. Apie tai taip pat kalbame. Tarybos lygių vyksta įvairūs susitikimai. Taryba jau surengė keletą tokių susitikimų skirtų mūsų pasiūlymui dėl šios direktyvos, atrodo, kad jokių esminių prieštaravimų nėra, jokių kontroversiškų klausimų nekyla tarybos lygių. Mane taip pat informavo konsultacijų su kai kuriomis valstybėmis narėmis metu, kad kai kurios valstybės narės paprašė tarybos nukelti galutinį terminą, iki kurio reikės įgyvendinti šią direktyvą. Aš toliau tęsiu savo darbą lapkričio mėnesį su šešėliniais pranešėjais ir rengsime pranešimą. Ir tikimės jį parengti iki lapkričio pabaigos. Dėkui. Dėkoju ponui Stolojanui. Dabar žodis šešėliams pranešėjams SMD grupės. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjui už jo pastabas, iš tiesų labai įdomu ir naudinga išgirsti jūsų pastabas. Aš tikrai pritariu tam, kam reikėtų skirti pagrindinį dėmesį šiame pranešime. Aš atsimenu labai didelę e, draudimo įmonių grupę, kuri veikia visoje Europoje. Ji taip pat patenka į tų įmonių, e, tai, e, į, į tas įmonės, kuriuoms turbūt įtaikoma papildoma priežiūra. Ir girdėjome, kaip žmonės abejoja dėl tokių e, grupių veiklos, tad iš tiesų yra svarbu, kad Europos gyventojams būsų, būtų aišku, kad tokios finansinės grupės yra tinkamai prižiūrimos draudimas yra tik viena sritis, dar yra e, turto valdymas, taip pat bankų sektorius, kurį jūs taip pat minėjote, visur čia reikalinga papildoma priežiūra. Tad aš iš tiesų džiaugiuosi, kad komisija nusprendė užpildyti tas spragas, kurios e, yra 2002 metų teisės aktuose, kurie dabar ir galioja. Ir atrodo, kad mes einame tinkamą linkmę bet galbūt dabar būtų laikas truputėlį luktelėti ir palaukti, kol bus pateikti galtiniai vertinimai kitais su šiuo sektoriumi susijusiais klausimais. Iš tiesų tai yra labai platus sektorius, kur, kuris veikia ir įtakoja kitus sektorius. Finansinės paslaugos yra sudėtingas klausimas ir todėl reikia čia būti atidiems. Todėl manau, kad parlamento vaidmuo šiuo klausimu yra apsvarstyti pakeitimus, tokius kokius juos gauname. Ir kaip jūs teisingai sakote, jeigu tie pakeitimai neprieštarauja iš esmės mūsų pozicijai, tada galėtume jiems pritarti ir, kiek galima glaudžiau, bendradarbiauti su komisija. Aš jums noriu pritarti, kaip ir pritariau, kai kalbėjome apie Omnibus 1 dokumentą, čia turėtume nenuvertinti jungtinio komiteto vaidmens, nes mano e, frakcija labai aiškiai yra nurodžiusi, kad tokie komitetai yra labai naudingi ir čia galima teisingai atspindėti interesus, tai galima išsiaiškinti, ką galima pasiekti tiesiogiai, ko galima reikalauti tiesiogiai, ko netiesiogiai. Tad iš tiesų nereikėtų nuvertinti jungtinių komitetų, o jų vaidmuo yra numatytas netgi finansinių paslaugų e, darbo taisykliuose. Todėl manau, kad reikėtų ir šį klausimą pabrėžti pranešime, kadangi tikrai aišku, kad bus tokie klausimai, kurie peržengs vieno sektoriaus ribas. Jie neapsiribos vien draudimo sektoriumi ar vien bankų sektoriumi ir todėl reik, nebus galima jų izoliuoti tų klausimų. Ir todėl mums reikia numatyti galimybę uh, išgirsti nuomonės iš visų susijusių sektorių. Tokiu būdu galėsime išlaikyti stabiles, stabilų finansinių paslaugų sektorių Europoje. Tad man trečio lygio komitetų darbas ir būsimųjų agentūrų darbas, kurias visai neseniai numatėme, yra itin aktualūs šiuo klausimu. Kaip ir galimas jungtinis komitetas ir aš tikiuosi, kad mes ir toliau ieškosime būdų, kaip sustiprinti jungtinio komiteto vaidmenį šiuo klausimu. Man neramu girdėti gandus, kad įsipareigojimai iš tų žmonių, kurie dirba papildomos priežos institucijose, yra ne vienodi. Vieni įsipareigoja labiau, kiti mažiau. Todėl svarbu išgirsti visus, kurie turi naujų pasiūlymų, naujų idėjų dėl to, kaip pagerinti sektoriaus veiklą. Ir aš tikiuosi, kad visi mūsų pakeitimai, kuriems pritarsime, atneš kuo naudingesnių rezultatų. Dėkui. Dėkui, ponas Gigal. Iš žaliųjų frakcijos. Ačiū. Ir visų pirma, Labai įdomu, kad praėjus aštuoneriems metams tenka kamšytis spragas, nors tai yra būtina ir aš pritariu tam, kas buvo pasakyta, kad komisija iš tiesų pateikė keletą labai svarbių pasiūlymų, kuriuoms mūsų komitetas turėtų pritarti, bet yra dar keletas pastebėjimų, kuriuos norėčiau šiame kontekste išsakyti. Visų pirma, projekte yra keletas pasiūlymų, kur jopa yra minimas, o espa ne. Tad reikia paminėti visas tris dabar naujas, naujai veikiančias institucijas, o ne tik tai dvi iš jų. Taip pat pritariu ponui Skinneriui, kalbant apie jungtinio komiteto vaidmenį. Tikrai turime numatyti šio komiteto vaidmenį, jis turi būti stiprus svarstant šios klausimus. Šita direktyva, šis, ši diskusija jau vyko anksčiau ir reikia ją tęsti. Dabar mes kalbame apie antrinius teisės aktus ir čia taip pat reikia užtikrinti, kad jungtinis komitetas atliks svarbu vaidmenį, jeigu ne pagrindinį vaidmenį diskusijose, kadangi tikrai nėra logiška kai kurių valstybių narių pozicija, kad toks komitetas turė, neturėtų būti stiprus tiesų reikia stengtis užtikrinti vis konglomeratų veiklos skaidrumą ir komisija stengiasi įtraukti šios klausimus į direktyvos e, nuostatas. Tai yra svarbiausi klausimai, kuriuos norėjau užsakyti ir mes iš tiesų esame pasirengę bendradarbiauti, taip kaip tai darome iki šiol. Uh, Panas Wimburn. Ačiū. Kalbėsiu trumpai. Pritariu daugam, kas sakė kalbėtojai, tai yra, kad kokybės darbo komisijos, atsiprašau, darbo kokybė yra labai gera, jie dirba gerų pagrindų. Ir dar daugiau, ši direktyva dėl konglomeratų ir dėl įmonių tikrai yra pirmas toks testas, išbandymas jungtiniam komitetui ir parodys, kaip visos šios institucijos galės dirbti kartu. Taigi reikia stiprinti dokumento tekstą dėl to jungtinio komiteto, reikia dažnai jį minėti ir tai bus ypatingai svarbu ateityje. Visokiojopai remiu idėjas dėl šio jungtinio komiteto ir tikrai labai svarbu, kad komitetas taip pat stebėtų, kaip kartu veiks šios trys institucijos. Jeigu jom tai nepavyks, tikrai kils didžiulių problemų dėl tokių sisteminę riziką pasižyminčių institucijų. Ir tikrai nepamirškime, kad gali būti spragų, nes yra trys ramščiai, na, o šimtinė institucija turi užtikrinti, kad visos spragos būtų užpildytos. Taigi pritariu ir tam, ką sakė kolega Skinner. Taip pat pritariu ir tam, ką sakė kiti kolegos. Nepamirškime, kad tai yra trys institucijos. Tikrai yra daug konglomeratų, kurie mm, užsima mišrom investicijom ir taip toliau. Ir tikrai turime užtikrinti, kad visos šios trys institucijos kartu dirbtų sėkmingai, dirbtų sklandžiai ir to siekimas tikrai turi tapti svarbiausių tikslų ir aš pritariu pagrindiniam mūsų išsakytam tikslui. Žodis pranešėjai, kad jis apibendrintų diskusijas. Dėkoju, pirmininkė. Noriu padėkoti šešėliniam pranešėjui, taip pat kolegoms, kurie pasisakė. Pritariu minčiai akcentuoti, kaip svarbu stiprinti jungtinio komiteto darbą. Taip pat pritariu ir kitiem išsakytiem pasiūlymam. Ačiū. Dėkoju. Pranešimo projektą, man atrodo, gausime jau sausio sesijos metu. Galtiniai terminai bus nustatyti maždaug vasarį. 21 kovo balsuosime komitete ir akivaizdu, kad turime nemažai laiko, kad galėtumėm įdėmiai išnagrinėti visus svarbius klausimus. Kągi, kolegos, judame į priekį šiek tiek per anksti. Nežinau, ar jau visi atėjo, kas turėjo ateiti, nes mes turime dar 10 minučių ir turime aptarti einamosios teisėkuros procedūros šešis dokumentus, šeši pranešėjai, keturiolika šešėlinių pranešėjų. Noriu, kad mes tikrai veiksmingai išnaudotumėm laiką ir tikrai man dabar tenka tik apgailestauti, kad kol kas dar į salę netėjo pranešėjai. Gal galėčiau paprašyti frakcijų atstovų paskambinti pranešėjams ir pakviesti juos prisijungti prie mūsų šiame posėdėje.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 So, colleagues, we, we will start at 11 because I just... Kolegos, pradėsime 11 val. todėl, kad kol kas nesusirinko pakankamai pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų, nes tų klausimų svarstymas buvo numatytas 11 val. Dar palaukime kelias minutės, žinau, kad ponia Vortman kol ateis ir ponas Vėjus jau yra salėje, ponia Ferrera, tačiau nėra šešėlinių pranešėjų, turbūt tai didžiausia problema. Pora jų jau yra salėje, tačiau tik pora. Okay, colleagues, can I ask you to take your place? I'm, gonna, I'm going to make a start now because we have just 90 minutes. Kolegos, siūlyčiau sėsti į vietas ir pradėti darbą, nes turime tik 90 minučių aptarti visam šiam paketui dėl ekonomikos valdymo. Prieš atvykstant kolegom jau minėjau, kad diskusijose dalyvau šeši pranešėjai, keturiolika šešėlinių pranešėjų, taip pat kiti komiteto nariai, kurie norės pasisakyti. Siūlyčiau dirbti taip. Visų pirma, suteiksiu žodį kiekvienam pranešėjui po penkias minutės. Stebėsiu laiką, kad niekas neviršytų jam skirto laiko, kad visi galėtume dalyvauti diskusijose. Po to suteiksiu žodį šešėliniam pranešėjim. Kiekvienas gaus po maždaug tris minutės. Tada dar dvi su pusę minutės kiekvienam pranešėjui ir taip pat pasistengsiu suteikti galimybę pasisakyti ir kitiem komiteto nariam. Pradėkime diskusijas. Pirmas pranešimas, pranešėja Wortman Kohl dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo dalinio keitimo. Pone Wortman Kohl. Ačiū. Pirmininkė. Pradedame teisėkuros procesą dėl šešių pasiūlymų dėl ekonomikos valdymą, tačiau iš esmės parlamentui tai nėra tas pradžios taškas, nes jau praeitie buvo nuveikta daug darbo, kai svarstėme Jorgo Fejo pranešimą, taip pat, kai jau buvo svarstomas ponios Bereš pranešimas. Taigi nepradedame nuo nulio, jau yra tam tikro darbo, kurio galime remtis, jau turime pagrindą, tačiau man atrodo, kad dabar mes pradame gan keistą procesą. Skaitant laikraščius, žiniasklaidą, galima susidaryti įspūdį, kad kitą savaitę bus pasiektas jau galutinis taškas, finišo tiesioji ir baigsis visos diskusijos. Tačiau realybėje viskas bus šiek tiek kitaip. Taigi džiaugiuosi, kad visų politinių frakcijų pirmininkai padarė labai aiškius pareiškimus per praeitą plenarinę sesiją. Iki šiol parlamento vaidmuo nebuvo svarbus, jį e, šiame procese nebuvo atsižvelgiama. Taigi tikrai gerai, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai mes gausime savo vaidmenį ir tikrai galėsime aktyviai dalyvauti kaip bendrautoriai teisės aktų. E, jau vyko e, oficialūs susitikimai su pranešėjais, su šešėliniais pranešėjais, vykdėme diskusijas ir tos diskusijos tikrai buvo skirtos tam, kad išsiaiškintumėm dabartinę padėtį, visas pozicijas Taigi tikrai stengsime suvaidinti mums tenkantį svarbų vaidmenį ir taip pat labai svarbu, kad pasinaudotumėm tuo sparčiu procesu ir ypatingai jo pradžioje. Kol kas dar ne visai aišku, kokio laiko grafiko laikysis taryba, bet manome, kad jau gruodžio mėnesį ministrų taryboje bus svarstomas šis paketas kol kas neaišku, kaip detaliai jie norės jį aptarinėti ir jau tarsis dėl bendros pozicijos, tačiau, kiek žinome, šis paketas bus įtrauktas į darbo atvarkę, taigi labai svarbu, kad iki to laiko ir parlamentas parengtų savo poziciją. Tai sugebėsime padaryti tik tuo atveju, jei remsimės darbu, kuris jau buvo nuveiktas ponios Bereš bei Fejo kolegos Fejo. Taip, matau, laikrodis nestovi vietoje, man liko nedaug laiko kalbėti, tad labai konkrečiai dabar ir trumpai apie mano dokumentą. Reikėtų prisiminti stabilumo ir augimo paktą, kurį kažkada pasiūlė komisija ir taip tas dokumentas naudingas stiprinti ekonomiką, tačiau kyla klausimas, ar tokio stiprinimo tikrai pakanka, ar ekonomikos stebėsena išdėstyta komisijos pasiūlymai yra pakankama ir konkrečiai ar prevencijai skiriama pakankamai dėmesio. Tikrai mūsų laukia daug diskusijų su taryba ir manau, kad svarbu yra akcentuoti, jog parlamentas nori bendros pozicijos, taip pat nori, kad komisija vaidintų stipresnį vaidmenį šio paketo gyvendinime. Daug kas jau buvo išspręsta ankstesnėse diskusijose dėl sankcijų, pavyzdžiui, tačiau proceso pradžioje Reikėtų išsiaiškinti, kad komisija išsiaiškintų, ar valstybės narės pakankamai e, gerai gyvendina vidutinio laikotarpio perspektyvos tikslus. Taip pat parlamentui labai svarbus klausimas bus demokratinio legitimumo įgyvendinimas, kaip jis bus įtrauktas į šį paketą. Taryba teigia, kad šio klausimu nori stiprios pozicijos, nes taryba atstovauja valstybės narės. Tačiau mes, aš asmeniškai, matau, jog egzistuoja tam tikra rizika, kad sprendimai gali tapti politiniais sprendimais, politizuotais sprendimais, o mes to tikrai nenorime. Tai reiškia, kad turi būti akcentuojamas ir komisijos vaidmuo, tačiau ne vien tai. Reikėtų išsiaiškinti, kaip e, komisijos vertinimas e, gali būti stebimas, kaip galime stebėti sprendimų prieimimo procesą. Ar reikia, kad ir fiskaliniai ekspertai stebėtų arba kontroliuotų komisijos darbą. Taip pat reikia išsiaiškinti, koks konkrečiai vaidmuo tenka parlamentui ir tarybai. Ne kiekvienų atskirų atvejų, tačiau bendrai, bendrai visame procese, koks kam tenka vaidmuo ir kaip yra prižiūrimas kiekvienos institucijos darbas. Tikrai tokios mūsų laukia diskusijos ir tokius klausimus reikės išsiaiškinti per ateinančią savaitę ir mėnesius. Tęsiant diskusiją svarbu paminėti, kad turime išsiaiškinti, kaip viskas vyksta nacionaliniu lygiu, kaip nacionaliniu lygiu yra stebimas stabilumo ir augimo pakto gyvendinimo principas, ar yra sukurtos institucijos nacionaliniu lygiu. Taip pat kyla klausimas, ar to pakto kriterijai neturėtų būti keičiami, ar jie neturėtų būti perkeliami į nacionalinę teisėkurą, į politinius socialinius procesus. Aš jau matau, kad man nebeliko laiko pasisakymui, tad noriu dar pasakyti vieną dalyką. Aš tikrai laikausi atviros pozicijos ir mielai išklausysiu visų pastabas. Jei nespėsite jų išsakyti šiandien žodžiu, prašau atsiųskite jas raštu ir tikrai jos bus labai vertingos. Ačiū. Dėkoju, nenorėjau jūsų pertraukti, kai jūs kalbėjote, nes jūs kėlėte tam tikrus svarbus klausimus, kurie svarbus visiems, bet ateityje kitų kalbėtojų prašysiu laikytis jiems skirto laiko, nes noriu steikti žodį kolegoms, kad jie taip pat pasisakytų. Toliau suteiksiu žodį ponui Fejo dėl deficito procedūros. Prašau. Dėkoju, pirmininkė. Aš Iš pradžių norėčiau pabrėžti, kad parlamento laukia nemenka užduotis. Ji bus sudėtinga, bet įgyvendinama. Pastaruoju metu parodėm, kad nepaisant mūsų skirtybių ir skirtingo požiūrio į tam tikrus klausimus, kuriuos turime nagrinėti, mes galime surasti bendrą poziciją, pavyko peržiūrėti priežiūros paketą. Ir tikiuosi, kad tas pas mums pavyks ir dabar. Peržiūrime ekonominės valdysenos paketą. Čia reikia parengti stiprią poziciją. Turiu pasakyti, kad keista, kad tarybos dokumentuose nėra net minima Europos parlamento pozicija. Tačiau mūsų priimta politinė pozicija, kuriai pritarėme vieningai, iš esmės yra tokia svarbi, kad ją būtina atsižvelgti. Noriu padėkoti visiems už tai, kad nusprendėte aptarti šiuos šešis pranešimus kaip vieną pakentą. paketą. Jie visi yra tarpusavyje glaužiai susiję ir jų nagrinėjami klausimai yra labai susiję. Ir svarstydami visus šios pranešimus pasieksime bendrą poziciją, nepaisydami šiek tiek besiskiriančių požiūrių. Žinoma, tai yra politiškai gana jautrus klausimas. Bet manau, kad diskusijos rezultatas bus teigiamas. Mano pristatomas pasiūlymas uh, kalba apie perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimą ir paaiškinimą. Čia yra iš dalies keičiamas reglamentas 1467-97. Jis jau buvo truputį keistas anksčiau, bet čia siūlome keisti jį dar labiau. Kai kurie iš šių pakeitimų yra gana formalūs, tik kai kurie iš jų atsiranda dėl naujos Lisabono starties įgyvendinimo, tačiau kiti pakeitimai yra svarbesni ir gilesni. Jie yra daugiausia susiję su reglamento taikymu. Ne tik deficito atvejais, bet ir viešosios valstybės skolos atvejais. Čia yra iš esmės koreguojamas stabilumo ir augimo paktas, kuriuo ir tais pakeitimais yra stengiamasi užtikrinti, kad valstybės skola taip pat bus laikoma vienu iš kriterijų, ieškant būdų užtikrinti valstybės augimą ir stabilumą. Taip pat yra stengiamas numatyti papildomų prievalių valstybėms narėms informuoti apie jų valstybės skolą. valstybės narės, kurių skola didesnė negu 60 procentų BVP, turės imtis priemonių sumažinti tokiai skolai. Ir yra numatyta, numat, numatytos e, žingsniai, kaip tai bus, turės būti e, padaryta. Pirmosios tokių žingsnių turės imtis valstybės, kuriuose skola yra didžiausia. bus numatoma prievalė valstybėms narėms taikyti perviršinio deficito mažinimo procedūrą. Bus atlikta ir analizė, bus stebima, kaip keičiasi valstybių narių e, skola, atliekami konkretus skaičiavimai, į juos bus atsižvelgiama į ekonomikos augimo tempą kiekvienoje valstybėje narėje, nes jis atspindi valstybės skolos mažėjimą. Ir visi šie klausimai bus labai svarbios diskusijų temos. Iš esmės visos šios priemonės yra skirtos užtikrinti stabilumą. Parlamentas turės labai atidžiai išnagrinėti visas šios siūlomas priemonės, kadangi ekonominis augimas ateityje atliks ypač svarbu vaidmenį. Ir mūsų svarstomas paktas turės būti skirtas ar labiau stabilumui, ar labiau augimui. Tai turėsime nuspręsti. Ačiū. Dabar pranešė ponė Ferreira, kuri nagrinėja makroekonominio disbalanso prevencijos ir naikinimo klausimus. Prašau. <clears throat> Eh, eh, eh, Ačiū. Anksčiau pasisakiusiai kolegos jau atkreipė dėmesį į svarstamų klausimų svarbą, apie tai, kad reikia aktyvesnio parlamento vaidmens. Tai neapsiriboja tik mūsų turimomis institucinėmis užduotimis. Keturiuose dokumentuose mes kalbame apie parlamento teisėkuros teises. E, akivaizdu, kad mūsų aptariami klausimai negali būti nagrinėjami be parlamento. Iš, ir Iš kitos pusės reikia pabrėžti, jog parlamentui būtina laikytis vieningos pozicijos tiek mano rengiamo, tiek kitais susijusiais dokumentais reikia įveikti frakcijų nuomonių skirtumus. Manyčiau, kad mes sugebėsime užimti tokią stiprią poziciją. Manau, kad mes turime tinkamai ginti piliečių interesus, Europos Sąjungos interesus. Taigi, po tokios įžangos norėčiau trumpai aptarti pranešimą, kuris yra man paskirtas kaip pranešėjai. Akivaizdu, kad jis susijęs su kitais pranešimais rengiamais pagal bendro sprendimo procedūrą. Būtent kaip reikia naikinti makroekonominį disbalansą, taip tai taip pat susijęs su Haklund pranešimu dėl perviršinio makronominio disbalanso naikinimo. Taigi e, sunku kalbėti apie disbalanso prevenciją ir naikinimą be vykdymo užtinkimo priemonė, apie kurias e, kalba Haklund. Ir tai šiek tiek skiriasi nuo pono Fejo pranešimo, kur kalbam apie stabilumo ir augimo paktą. Jis yra atnaujintas ir išplečia, išplečiamas, bus kontroliuojama viešojo sektoriaus skola bei numatomos sankcijos, jeigu bus e, per didelis, per didelė šita skola, O mano pranešime kalbame apie makronu, makroekonominį disbalansą valstybėse narėse, o anglų pranešime numatomos sankcijos, jeigu toks perviršinis disbalansas nebus panaikintas. Iki šiol reiktų, reikėjo žiūrėti į įvairiausių institucijų struktūrų pateiktas rekomendacijas ir tekstus. Taip pat bendrosios ekonominės gairės turėtų būti peržiūrėtosios. Aštuntaisiais metais Eurogrupė e, didelį dėmesį skyrė konkurencingumui Europos Sąjungoje, o dešimtaisiais metais Europos vadovų taryba įpareigųjų užtikrinti efektyvesnę viešųjų finansų kontrolę. Parlamentas bereš pranešime palėtė makroekonominio disbalanso problemas. Mes turime suvokti pirmiausia, kokios yra tokio reiškinio priežastis bei panagrinėti neigiamus ir teigiamus tuos susijusius aspektus, kaip kad pavyzdžiui nedarbą bei e, išnagrinėti nominalius makroekonominius vardiklius. Tai tokie svarbiausi dalykai yra Berės ir Fėjo pranešimuose, o mano pranešime reikia išsiaiškinti, kokie yra realūs, koks yra, atsiprašau, realus makroekonominis disbalansas. Komisija e, siūlo tik tai ateičiai galvoti apie makroekonominį disbalansą. Kol kas mes neturime kažkokios lentelės su rodikliais, kaip tą disbalansą nustatyti, prevenciją užsimti. E, Mes prašome komisijos parengti e, rodiklių lentelę nedarbo, užimtumo, ekonominio augimo srityje, tačiau komisija atidėlioja savo darbus. Maničiau, tai yra esminis klausimas, jį reikia kuo greičiau spręsti. Taip pat svarbus yra spartaus perėjimo prie papildomos sankcijų mechanizmas kurios būtų papildomos e, ir papildančios stabilumo ir augimo pakto sankcijas. Taigi e, akivaizdus ryšiai e, bendrame pakete, jos sankcijos būtų laikomas vėliau, apie jas kalbės ponas Hakland. Perėsime prie kito pranešimo tai veiksmingo biudžeto priežiūros vykdymo užtikrinimas eurozonoje. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš džiaugiuosi, kad šiandieną vyksta pirmasis pasikeitimas nuomonėmis ir žinau, kad čia klausimai domina visus Europos parlamento narius, ne tik komiteto narius. Ir čia mes žvelgiame į rinkos priežiūrą, nagrėdami šį teisėkuros paketą. Iš tiesų, šie klausimai veikia visus ES gyventojus. Dėl čia nelabai galime sauliaisti klysti. Komisijos pateikti pasiūlymai eina tinkama linkme ir iš tiesų jau nemažai yra nuveikta, kadangi komisija pripažino, kad yra problema ir ne visai laikomės savo įsipareigojimų ir šią situaciją reikia taisyti. Žinoma, šių klausimų prieptis yra pakankamai plati ir makroekonominis disbalansas yra labai platus klausimas. Komitetas jau pradėjo savo darbą ir jį pradeda ne visai nuo nulio. Bet aš noriu grįžti nuo prie pat pradžių, kai euros buvo įvestas. Tada buvo parengta sistema, nebuvo aišku, ar jie atlaikys visus laiko išbandymus. O dabar turime išplėsti tai, kas buvo iš pradžių numatyta kaip pereinamoji e, sistema. Tad čia mes turime apsispręsti, ar laikysimės griežtos sistemos ir griežtų tokių pirminių nuostatų, ar jas praplėsime. Negalime nuvilti ES piliečių. Ir reikia koordinuoti ekonominę politiką bet tai daryti ne tik Europos lygių, bet ir nacionalinių lygių. Ir kai bus koordinuojama ekonominė politika nacionalinių lygių, tada iškils klausimas, ar tie sprendimai, kuriuos po to teks priimti, bus priimami automatiškai ar juos apsvarstant. Žmonėms paprastai nepatinka, kai viskas vyksta automatiškai, jiems patinka, kai yra apsvarstoma, nors pačios valstybės narės nenori tokių politinių kliūčių. Todėl yra veikianti ribota koordinavimo sistema. Bet visiškai išvengti automatinio sprendimo prieimimo nepavyks. Tačiau jeigu sistema liks tokia, kokia yra dabar, turėsime peržiūrėti iš sistemos taikymo sritį ir peržiūrėti pagal tą sistemą taikomus metodus ir tai suteiks daugiau galių komisijai atlikti analizę ir vertinimą atsižvelgiant į visuomenės interesus. Kitas svarbus dalykas yra demokratinis visų sprendimų pagristumas. Kalbant apie automatinius sprendimus arba drausmės klausimus, čia susidurėme su labai konkrečiais viešosios politikos klausimais. Iš tiesų, tie sprendimai yra tarsi dviejų tipų. Vieni yra priimami dabar, kiti yra tie, kurie bus priimami ateityje. Ir mes turime čia paskelbti aiškę žinutę visai Europos visuomeniai, kad sprendimai priimami viešai. Tai nėra, kad jie dėl klausimų yra susitariama ir nusprendžiama už uždarų durų, susitarus dviems valstybėms narėms. Ne, priimant sprendimus dalyvauja parlamentas, e, jis bendradarbiauja su kitomis institucijomis, tad politikos, ES politika nebus kuriama labai mažos žmonių grupės, bet bus atsižvelgiama į visų interesus. Taip pat manau, kad reikia numatyti daugiau galimybių viešiems debatams ir diskusijoms galbūt galima būtų surenkti klausimus. Pavyzdžiui, aš suprantu, kad čia šiandieną vyksta tik pirmasis apskaitimas nuomonėmis ir galutinių sprendimų niekas čia nepriims, tačiau Kaip jums atrodo, galbūt galima numatyti būtų galimybę valstybėms narėms apginti savo pozicijas? Ar mes numatysime tokią galimybę, ar dėl visko pagrindinį vaidmenį atliks popul, populistai? turime klausytis ir stebėti, kas vyksta realiai valstybėse narėse. Jau buvo anksčiau tokių atvejų, kai valstybės narės nesugebėdavo savo pozicijos apginti ir pralaimėdavo, juk demokratinėje sistemoje turėtų viskas vykti kitaip. Nes jeigu to nepadarysime, Europos piliečiams jums atrodyti, kad Briuselis ir Europos parlamentas yra kažkokia uždara institucija, visai nesiklausanti realių žmonių poreikių. Grįžtant prie politikos, klausimų komisija siūlo, kad būtų balsuojama atvirkštinė dauguma, tad valstybės narės turėtų laikytis, turėtų, turėtų nubalsuoti kvalifikuotą balsų daugumą tam, kad pakeistų komisijos pasiūlymą. Galima bus pažiūrėti ar, ar, svasty, ar taikyti tokį metodą bent jau kai kuriais iš mūsų svarstomų klausimų, pavyzdžiui, makroekonominio disbalanso prevencijos ir naikinimo klausimais. Kalbant apie BVP keitimus, galima apie juos kalbėti, bet dar nėra gauta realių uh, analizės ataskaitų. Taip pat, žvelgiant į Europą 2020 strategiją, yra svarbu numatyti drausmę, bet ir, ir apribojimo priemonės tačiau turime ieškoti būdų, kaip kita vertus kurti naujas darbo vietas ir skatinti ekonominį augimą. Tai iš tiesų ir turime tikinti, kad mūsų darbas yra patikimas. Gerai, tada žodis teikime ponui Hartman, kuri, Haglund, kuris kalbės apie vykdymo užtikrimą priemonės, skirtas pervišinį makroekonominiam disbalansui naikinti. Well, Ačiū, ponė pirmininkė. Iš principo pasakysiu, kad palankiai vertinu komisijos iniciatyvą. Tikrai džiugu, kad ambicingas pateiktas mums pateiktas, prie kurio tieks dirbti. Tuo pat metu mums prireiks nemažai reikalo aptarti komisijų, atsiprašau, tarybos reakciją. Tikrai gerai, kad yra ambicinga darbo grupė, bet e, tarybos darbo metodai ir kompromisai ne visuomet taip stipriai džiugina ir keleto, po keleto mėnesių, manau, bus įmanoma kažką pasiekti. Taigi parlamentas turi būti ambicingas ir nepaprastai vieningas. Reikia ko platesnės daugumos mūsų pozicijai apginti, kitaip e, tikrai bus sudėtinga su taryba susitarti dėl bendrosios pozicijos. Aišku, e, terminai mus nepaprastai spaudžia, tikra tiesa, kad kiekvienas narys e, rengia nuomonę dėl šio paketo ir turi nuomonę dėl šio paketo daugeliu klausimų parlamentarai gal lieka nuo šalia, bet čia, manau, kiekvienas norės tarti savo žodį. Akivaizdu, kad laukia sunkus darbas, siekiant atspindėti visų parlamentarų poziciją, ne vieno nepaliekant nuo šalyje. Pradedant analizuoti situaciją ir dirbti prie viso paketo, reikia pagalvoti, kokia yra alternatyva komisijos strategijai, komisijos paketas tikrai ambicingas, jeigu mes jį susilpninsime ar siūlysime kitą kelią, turime suvokti, ką tai reiškia. ECB užėmė labai griežtą poziciją. Mano nuomonė, eurozonos gyventojai, kaip ir visi ES piliečiai, laukia mūsų darbo rezultatų, laukia, ką mes nuveiksime su finansinėmis rinkomis. Tikėkime, kad mes sugebėsime užimti pakankamai griežtą poziciją. Aišku, reikia tikėtis sėkmingo bendradarbiavimo. Nepaprastai džiaugiuosi dviem sėkmingais susitikimais su mm, pranešėjais. Puikios diskusijos vyko, puikia strategija pasirinkta. nebejoju, kad pavyks suformuoti gerą parlamento poziciją, kas e, mūsų, mums bus sunkiausia. Būtent nacionaliniai parlamentai taip pat laikosi griežtos nuomonės šiais klausimais, tai bus papildomas spaudimo faktorius. Ir kaip kolegė kalbėjo, teisiniai aspektai kelia nerimą bandoma pabrėžti, kad komisijos pasiūlymas netitinka visų sutarties e, nuostatų, aš nesu čia didžiausias ekspertas, bet reikia smulkiai viską išsiaiškinti, ar pasiūlymai neperžengia esamų sutarčių ribų. Akivaizdu, kad galima galvoti apie sutarties pakeitimus, bet nemanau, kad apie tai reiktų diskutuoti šio paketo rėmose galiausiai apie visą paketą, kalbant, priklausome mes labai nuo tarpusavio bendradarbiavimo, aš negalėsiu dirbti nežinodamas, ką siūlo ponė Ferreira, ką a, ir kokias sankcijas siūlo kiti pranešėjai, reikia stengtis vieningą poziciją užimti, kiek tik tai įmanoma. Aišku, reikia rasti bendrą poziciją dėl rodiklių, kaip apibūdinti makroekonominį disbalansą ir ponė Ferrera susirūpinusi, jog tos dar nedaroma. Manyčiau, bent mano nuomonė, tai didžiausias iššūkis, kuris mūsų laukia tuose pranešimuose mm, pabandėme diskutuoti apie tai ir ne visuomet sutarėme dėl to, ką reiškia makroekonominis disbalansas. Šiaip ar taip, ponė pirmininkė, aš tikiuosi, kad e, rasime bendrą poziciją, parlamentas bus vieningas, aišku, tai reikalaus daug darbo ir bendradarbiavimo. Ačiū ir dabar, ponė Ford kuri pranešė valstybių narių biudžeto sistemų reikalavimų klausimų. Šis pranešimas iš esmės yra atskaitos taškas kitiem pranešimam ir visam procesui, nes būtent jo pagrindu prašome valstybių narių pateikti duomenis, jais pasidalinti su visuomenė ir su kitom valstybėm narėm. Ir iš esmės šis pranešimas yra atskaitos taškas visai diskusijai. Ir jei būtų pateikiami prieinami duomenys per, ateinan, per jei jie būtų teikiami visuomet, tai galbūt nekiltų tokių problemų, kokios kilo pastaraisiais metais. Taigi ir kalbama apie tai, kad reikia gerinti visuomeniai teikiamus duomenis, apskritai jų teikiamumą ir galbūt tas duomenų pateikimas būtų gera prevencinė priemonė užtikrinti skaidrumą ir nešti daugiau aiškumo. Koks komisijos atskaitos taškas? Jie įvardyja informaciją, kurią nori, kad valstybės narės teiktų, pavyzdžiui, dėl atsakomybės. Ir aš kartu su kolegom jau nekartą sakėme, kad būtent tokia informacija turėtų būti skelbiama viešai ir būti prieinama. Pranešime taip pat kalbame apie tai, kad turim nepamiršti, jog valstybės narės skiriasi, yra nacionalinių skirtumų ir negalima vieno sprendimo taikyti visom valstybėm, nes ne visuomet jis tinka. Van Rumpoj speciali veiksmų grupė skyrė šiam klausimui daug dėmesio ir pasiūlė dviejopo, dviejopą sprendimą. Pavyzdžiui, visų pirma, įvairiausi duomenys, kurie turi būti teikiami visuomeniai ir galbūt virš to dar turėtų būti teisiškai nesaistantys papildomi reikalavimai dėl duomenų teikimo, į kuriuos reikia atsižvelgti. Ir galbūt toks pasiūlymas tikrai yra geras. Reikėtų pasiaiškinti, kodėl apskritai buvo teiktas toks dviejoka, dviejopas požiūris, principas ir tikrai galbūt jis yra geras. Kitas dalykas yra paminėtas ir fejo pranešime. Reikia dviejų lygių stebėsenos. Nes e, kartais uh, E, su tam tikrom problemom galbūt, e, norint susidoroti arba jas išspręsti, reikia aukštesnio lygio. Stebėsenos, paprastos stebėsenos jau nebepakanka. Ir norėčiau pacituoti Bernard Shaw. Jis yra sakęs, kad jei, na, surinksite į vieną vietą visus e, ekonomistus, pabandysite juos išklausinėti apie ekonomiką, turbūt vis tiek ne viską iki galo sužinosite, liks tam tikrų spragų. Taigi visuomet tų spragų lieka, bet reikia stengtis viską išsiaiškinti. Ir ta specialioji veiksmų grupė taip pat bandė viską išsiaiškinti, tačiau galbūt kažko nepastebėjo. Ir todėl reikia vykdyti nuolat reguliariai intensyves diskusijas ir bandyti viską išsiaiškinti ir pasižiūrėti, kai valstybės narės rengia savo biudžetus, kokius duomenys teikia. Ir galbūt e, pačių valstybių nuomonė apie jų rengiamus biudžetus ne visuomet bus tokia pati kaip ir komisijos, pavyzdžiui, arba specialios veiksmų grupės. Dar vienas svarbus dalykas. Kai prašome valstybių narių elgtis skaidriai ir renkti trijų metų prognozes dėl savo biudžetų, tai ES, manau, turėtų taip pat rodyti pavyzdį ir tą patį daryti su savo biudžetu. Nes e, kitaip mūsų visuomeniai tikrai daug kas neaišku, jiem neaišku, kaip veikia ES biudžetas, kaip jis sudaromas, kur skiriamos lėšos. Nepamirškime, kad ES biudžetas yra daug didesnis už atskirų pavienių valstybių narių biudžetus, taigi mes turime būti pavyzdžių ir patys turime savo taikytas taisyklės, kurias siūlome taikyti kitiem. Dar vienas klausimas, kurį aptarėme mūsų grupėje, buvo sankcijos. Ar jos pasiteisina, ar jos veiksmingos, jei ne, ar reikia kažkokių kitų patikimų krizės sprendimo būdų. Šį klausimą nagrinėjo ir speciali veiksmų grupė, tai yra paminėta ir jų dokumente. Ir man atrodo, kad rinka taip pat kartais turėtų prisidėti prie nuostolių padengimo, juk negalima leisti, kad visuomet vartotojai turėtų išpirkti bankrutuojančias įmonės arba bankrutuojančius bankus arba net bankrutuojančias valstybės. Reikia ieškoti kitų sprendimų. Aš suprantu, kad galbūt konkretaus sprendimo kol kas nėra pateikta nei viename iš šešių e, dokumentų, bet vienai par kitaip to sprendimo reikia ieškoti. Dėkoju. Bandysiu struktūruoti šią diskusiją ir užtikrinti, kad struktūra būtų kiek galima aiškesnė. E, žinau, kad yra tam tikri šešėliniai pranešėjai, kurie yra pranešėjai ir jau pasisakė. Tačiau, jeigu jūs užsiregistravot kaip šešėlinis pranešėjas, aš jums suteiksiu žodį, kol kas esu užsirašęs sąrašą tris šešėlinius pranešėjus. Pone Langen, pasirodo, kad jūs e, teikiate kitą pasiūlymą ir visuomet turite gerų pasiūlymų, bet aš suteiksiu žodį tiem šešėliniam pranešėjim, kurie yra mano sąraše, taip pat suteiksiu žodį trim nariam, kurie nėra šešėliniai pranešėjai, jie taip pat pasisakys. Ir kolegos, manau, būtų tikrai naudinga, jei jūs esate šešėlinis pranešėjas tam tikram pranešimui ir norite konkrečiai kažką pasakyti to pranešimo autoriui, tai konkrečiai tai ir padarykite. Pradėkime diskusijas tikiuosi nieko nesupainiosiu. Visų pirma, žodis ponui Gigold. Viena minutė. Ne? Dvi minutės šešėlinis pranešėjas. Ponas Gigold, prašau. Jei nenorite, galite savo laiką perleisti kitam kolegai, ponui Lambert, pavyzdžiui. Ne, bet aš dabar suteikiu žodį šešėliniam pranešėjim, jūs nesate mano sąraše. Ar buvo pakeistas, ne? Kalbėtoja savo, kad aš esu šešėlinis pranešėjas visais šešiais pranešimais. Pirmininkė, tačiau aš neturiu jūsų sąraše. Na, tiek to, ponas Lambers, prašau žodis jum. Ačiū. Turiu pasakyti, kad buvau šokiruotas tuo, kiek mažai dėmesio taryba skiria svarbiam klausimui savo pranešimuose. Aišku, aš nenoriu pradėti karo tarp institucijų. Tačiau tai aiškiai rodo, jog jei norime, kad mūsų nuomonė diskusijose būtų išgirsta, turime aiškiai išsakyti savo poziciją, turime verkti vieningai. Ir tai padarėme per fejo pranešimą. Ir visi pranešėjai taip pat siūlo ateitie laikytis tokios pozicijos. Visų pirma, pasakysiu, kad žalieji nori taip pat eiti tą pačią kryptimį. Tačiau yra vienas trūkumas. Šie klausimai yra itin politiniai. Ir todėl labai sunku rasti tą bendrą poziciją, taigi turėsime visi labai pasistengti ir parengti bendrą gerą poziciją. Trys pastabos dėl viso paketo. Pirmiausia, Jei norime, kad būtų laikomasi taisyklių, turime nustatyti ir sankcijas, nes be sankcijų taisyklės yra netaisyklės. Jei norime taisyklių, turime renkti geras taisyklės. Tokios taisyklės, kurios siūlomas dabar, yra prociklinės. Keli pavyzdžiai. Taisyklės skirta sumažinti skolą Pavyzdžiui, pažiūrėsime į tokias šalis, kuriuose skola yra 100 procentų BVP, tai pagal dabartinės taisyklės tos šalys turėtų sukurti perteklių 5 procentų BVP perteklių kiekvienais metais tam, kad prisivytų tą skirtumą, tos nuostolius. Manome, kad tai nėra labai jau realistiška. Tačiau reikia bandyti vis dėlto įgyvendinti tas taisyklės, Kitas dalykas. Parlamentas siūlo laikytis pirago ir botago principo. Tai jau buvo išsakyti ir ankstesniuose pasiūlymuose. Matome, kad komisija savo pasiūlymuose siūlo tik tai botago principą, o nėra visiškai to pirago elemento, nėra jokių skatinamųjų priemonių ir valstybės narės nėra raginamos geruoju ekonomikos laikotarpiu siekti daugiau nei iš jų minimaliai reikalaujama. Taigi vėl aš nesiūlau iškart kažkokios kuboto sprendimo, tačiau manau, kad į tą principą reikia atsižvelgti. Dar vienas dalykas. Komisija mus šiek tiek nuvylė. Pažiūrėjusi komisaro Ren komunikatus, kurie buvo pristatyti pavasarį, akivaizdžiai matėme, kad jis nori judėti į priekį ir daug dėmesio skirti makroekonominiam disbalansui. Buvo siūlomi tam tikri rodikliai, e, plataus pobūdžio rodikliai, tačiau tas pobūdis nebuvo per platus. Na, o vėliau matėme, kad komisija atsisakė savo pozicijos, pakeitė ją ir sakė, kad teiks naujus pasiūlymus. Ir dėl pasiūlymų sprendimą priims komisija ir taryba be parlamento, nepasitarusi su parlamentu. Mums tai nepatinka, tačiau mes norime, kad jie gerai dirbtų savo darbą ir norime, kad jų siūlomi rodikliai būtų konkretus, būtų specifiniai, būtų geri, kad būtų dėmesys skiriamas ne tik bendriem dalykam, bet ir, pavyzdžiui, privačiai, privačioms skolom, taip pat nelygybės principui Ir pabaigai dar norėčiau reaguoti tai, ką sakė Silvija. Dėl to, kad kyla pavojus prarasti savo piliečius. Taip, tai yra reali grėsmė. Ir atvirai kalbant, manau, kad tą grėsmę mato ne tik populistinės partijos, taip pat ją mato ir valstybių narių vyriausybės. Jei norime su tuo kovoti, turime užtikrinti, kad parlamentas būtų įtrauktas ne tik į teisėkuros procesą, ne tik į teisės aktų rengimą, bet apskritai į visą procesą, taip pat ir į ekonomikos valdymo įgyvendinimą. Reikia didesnio skaidrumo ir būtent įtraukdami parlamentą mes to ir pasieksime. Taip pat reikia, kad valstybių narių vyriausybės nebe kalbėtų apie tai, kas aktualu tik jom ir kad jos nekeistų savo nuomonės. Kad nebūtų taip, jog per ministro susitikimą, kai susitikimas vyksta už uždarų durų, jie išsako vieną poziciją, o paskui grįžę namo į savo sostinės ir sako visiškai priešingą poziciją. Reikia daugiau atvirumo. Ir taip pat reikėtų strategijos, kuri būtų susijęta su Europa 2020 strategija. Tokie būtų mano pasisakymai, atsiprašau, kalbėjau per ilgai, bet komentavau visus šešis pranešimus. Aš kaip suprantu, ponas Langen norėtų perimti pirmininkavimą, nes jis kritikuoja mano darbą ir tai, kaip aš skiriu laiką kitiem kalbėtojam. Tad, jei norite, aišku, galite ateiti ir užimti mano vietą. Toliau pagal sąrašą aš baigiau pasisakymą. Pirmininkė, perskaitysiu kalbėtojų sąrašą. Perskaitysiu sąrašą. Ponas Lakūna, ponas Kelans, ponas Feil, Marin Hubner, ponas Gigold, ponas Svenborn, ponas Handel, ponas Tuntis ir ponas Okan. Ne visi jie yra šešėliniai pranešėjai. Taip pat suteiksiu žodį ir ponui Šmit. Jūs irgi esate narys, galite pasisakyti, jūs irgi esate sąraše, kaip ir ponė Liulink. Prašau visų nusiraminti, per daug neįsiaudrinti Suteiksiu žodį visiems, jei liks laiko, tačiau visų pirma, pirmenybė teikiama šešėliniam pranešėjim. Jeigu kolegos kalbės per ilgai, tai tą laiką turėsiu minusuoti iš pranešėjų pasisakymų. Bet be abejo, aš žinau, kad kai kurie kolegos yra šešėliniai pranešėjai visais šešiais klausimais, tad dabar žodis ponui Kūna. Ačiū pirminkė. Kaip ir kiti kolegos, aš irgi esu nusivylęs tuo, kas vyksta, kaip yra sprendžiami šie klausimai taryboje ir komisijoje, tai tikrai rodo, kad padėtis nėra labai jau gera. Taip pat pritariu ir kitam dalykui, tai yra, kad, na, viskas nėra vien tik juoda ir turime įsiklausyti į tai, ką sako ekspertai, ką sako visuomenė, reikia skaidrumo. Taip pat, aišku, reikia informacijos, reikia rinkti informaciją, nes norime susidaryti geresnį vaizdą apie tai, kas vyksta. Iš esmės, aš pritariu tam, kad taisyklės ir sankcijos gali egzistuoti kartu, be abejo, tuo atveju, jeigu taisyklės yra logiškos. Visų pirma, kalbame apie eurozoną. Sutarėme, kad bendros valiutos kriterijai nėra visiškai gyvendinami mūsų zonoje, kaip pavyzdžiui yra gyvendinami jungtinėse valstijose, o vietoj to esame sukūrę augimo ir stabilumo paktą ir mes tikėjomės, kad visos valstybės laikysis šio pakto. Na, galbūt nereikėtų sakyti, kad buvo taikomos sankcijos, tačiau kai valstybės pateikdavo prašymą įstoti į eurozoną, jos turėdavo įgyvendinti tam tikrus reikalavimus ir išlaikyti tam tikrą bandymą, testą, įrodyti, kad jos yra pasiruošusios. Jeigu jos netitiko kriterijų, jos negalėjo patekti eurozoną. Na ir po to išbandymo, po to patikrinimo buvo tikimasi, kad tai, ką valstybės pasiekė, tie reikalavimai, jų įvykdymas ir toliau bus vykdomas, kad jos ir toliau laikysis tų reikalavimų. Mes, aišku, negalėjome numatyti, kas įvyks e, finansinėse rinkose, ekonomikos įvairiose, ko, kad įvyks krizė, kokių reikės skatinamųjų priemonių, negalėjome visko numatyti. Tad dabar reikėtų šiek tiek keisti savo požiūrį ir koncentruotis ne tik į sankcijas ar į konkrečias e, valiutų keitimo kursų taisyklės. Reikėtų pažiūrėti ir kitus dalykus. Pažiūrėkime, kad daugelis šalių turi didžiulius įsiskolinimus. Reikia kažkaip spręsti ir tą problemą. Taigi yra tam tikrų taisyklių skirtų struktūriniam pokyčiam, tačiau dabar jau po didžiulių svarbių įvykių, po krizės, turime stengtis rasti kažkokias kitas formulės, kurios padėtų mums judėti į priekį. Taip pat reikia žmonių, kurie sugebėtų mums paaiškinti, kodėl reikia būtent tokių formulių, kaip jos veikia, kokios bus pasiekmes. Tačiau turime elgtis atsargiai, nes, kaip sakiau, tos taisyklės bus taikomos ir tom šalim, kurios patyrė didžiulius biudžeto deficitus, nes atsidūrė neįprastose aplinkybėse. Tuo savo pasakymą baigsiu. Uh, Mr. Karins. Ponas Kalins, prašom. Much, uh, I, I make... Ačiū, ponė pirmininkė, bendro pobūdžio komentarų pateiksiu. Aš esu pre, šešėlinis pranešėjas dėl biudžetinių reikalavimų, tačiau bendrai savo poziciją norėčiau išsakyti. Daug, įvairiose šalise egzistuoja skirti skirtingos makroekonominės ir biudžetinės aplinkybės tiek prieš krizę, tiek dabar viešojo, viešojo sektoriaus skola, privataus sektoriaus skola, kiti rodikliai, kaip kad užimtumas, produktivumas ir taip toliau. Ši situacija valstybėse narėse labai skiriasi krizė smogė visiems vienodai skaudžiai, bet poveikis šiandien yra skirtingas. Mes kaip politikai turėtume nepamiršti. Reikia aiškumo visiems ir ypač piliečiams. To aiškumo taip pat reikia finansinėms rinkoms. Regime, kad po politikų pasisakymų piliečiai E, nelabai ką suprasdavo, bet finansinės rinkos sureaguodavo pakeldamas e, palūkonų normas mūsų turimoms skoloms. Taigi, turime turėti labai aiškias gairias bei suvokti, kągi reiškia tos sankcijos, bet tos sankcijos turi e, turėti labai ryškų poveikį Tai padėtų susigražinti tiek piliečių, tiek finansinių rinkų pasitikėjimą. Ir su La Latvijos patirtimi norėčiau pasidalinti, jei krizės mokė pakankamai skaudžiai. Mūsų vyriausybė ir premjeras visuomet aiškino e, labai e, skaidriai, kokie yra sunkumai, bei griežtas taupimo paketas buvo įvestas, e, kad būtų galima susidaryti su deficito problemomis atsiradusiamis dėl krizės. Dabar ekonomika gal šiek tiek atsigauna ir nepaisant sunkių taupimų, rinkėjai per nesenai vykusius rinkimus vėl išreiškė jam pasitikėjimą. Taip, manyčiau, yra jau vien dėl to, kad jis sąžiningai bendravo su žmonėmis. Maničiau, tą sažiningumo elementą reikia išsaugoti ir jo nebijoti. Tikrai sąžininga kalba nereiškia politiko karjeros pabaigą, o kaip mano šalies patirtis rodo e, šios karjeros tasą. Ponas Fėja. Aš pasisakau pono Wolfman vardu, kuris yra makroekonominių disbalansų pranešimo šešėlinis pranešėjas. Jis e, yra su Afganistane, su parlamentinė delegacija. Makroekonominius disbalansus reikia taisyti, tai yra esminė šio teisėkūros paketo dalis, tai padės subalansuoti viešuosius finansus. Makroekonominis disbalansas sukelia ypatingų sunkumų ir reikia stebėti ne tik biudžeto situaciją, bet ir makroekonominę situaciją. Jeigu egzistuoja tam tikras makroekonominis disbalansas, reikia visą tai stebėti ir spręsti savalaikiamis priemonėmis. Tam reikalinga gerų instrumentų pagal rodiklius, ir panašiai, visą tai turėtų leisti ir laiku sureaguoti disbalansai variose ekonomikos srityse. Ko, komisijos pasiūlymai leis įgyvendinti reikalingas priemonės e, valstybėse narėse, o jeigu disbalansas yra pernelyg didelis, valstybės narės galės imtis priemonių, bus disbalansui panaikinti bei išvengs sunkių biudžetinio taupimo priemonių. E, bendradarbiausiu aktyviai su visais pranešiais, šešėliniais pranešiais ir komiteto nariais, kad ekonominio valdymo pusė būtų stipresnė ir aiškesnė. Okay, uh, have, um... Ačiū, ponė Hubner. Dėkui. Mano nuomonė, paketas tikrai geras, reikia jo esmę kaip įmanoma geriau apsaugoti. Uh, Toliau reiktų dirbti vadovaujantis prielaidą, kad išeities taškas yra toks, eurozona yra labai gyvybinga grupė ir tokia ir išliks. Reikia išsiaiškinti, kokios disbalanso priežastis, jos manyčiau daugiausia susijusios su konkurencijos skirtumais, šis disbalansas ir to priežastis ateityje neišnyks. Taigi E, disbalansas egzistuos, priežastys tam egzistuos, o ekonominis valdymas kol kas yra pernelyg silpnas. Turime tą suvokti. Aišku, mes daug ką išmoksime dirbdami. Norėčiau susitelkti ties trim keturiais klausimais, dėl kurių turiu abejonių. Mano nuomonė, mums reikia E, sistemos, kuri padėtų užkirsti kelią disbalansams, tokios e, idealios sistemos, nežinau, ar ji yra įmanoma. E, tačiau šiandien bent jau reikia geriausio įmanomo mechanizmo, kuris leistų ekonominio valdymo rėmose laikas nuo laiko įsikišti ir pataisyti esamos trūkumus. Kurdami šią sistemą turėtume atsižvelgti į tai, kad ji turėtų padėti išnaikinti esamus disbalansus ir sukurti sistemą ateities sistemą, kuri, kuri būtų mažiau jautri disbalansams. Taip pat nereiktų atskirti išorinio ir vidinio disbalanso. Turėtumėme juos nagrinėti e, kartu, žvelgti į jų tarpusavio ryšius. E, fiskalinė kon konsolidacija ir skola yra tarpusios veiksmai ir taip pat ir disbalansai yra tarpusavėje susiję. Reiktų mums prisiminti, kad eurozona nėra valstybių narių rinkinys. Nereiktų banksnuoti pirštų į atskiras šalis, kurios elgesi netinkamai tai nepadėtų. Maničiau, reiktų, aišku, pasakyti, kas yra blogai, bet e, galvoti bendriau apie tai, kokia yra situacija visose valstybėse narėse. Toliau gyvendinimo priemonės, ar jos bus veiksmingos, aš nežinau. Manyčiau, visa tai priklausys nuo bendros sistemos pobūdžio, nuo to, kaip mes gerai suvoksime, kas yra disbalansas, dėl ko jis atsiranda. Taigi reiks pasirinkti tinkamus rodiklius, juos e, tinkamai taikyti, rinkti statistinius duomenis, taigi įgyvendinimo priemonių e, priemonės turimos turėti omenyje, kuriant visą sistemą nuo jos pradžių. Dabar ketvirtas straipsnis dėl įgyvendinimo priemonių tikrai abejoju dėl to, kas ten siūloma ir net nežinau, kodėlgi mes pateisiname tokius sprendimus, būtent e, vyks politinis balsavimas, kuri, kurį nulėmė tikrai įvairūs faktoriai. Būtent kai sprendžiame, kurie referenciniai skaičiai yra pažeidžiami. Maničiau, svarbiausia yra galvoti apie neįlinę išimtinę situaciją. Jeigu apibrieštis nebus tiksli, žala gali būti didelė. Galima atsidurti tikrai bejėgiškoje padėtyje. Toliau e, tam tikrus moralinius pavojus išvelgiu aš ketvirtajame straipsnėje. Jis sako, kad tos valstybės narės, kurios nepažeidžia, balsuos ar e, egzistuoja pažeidimas atsižvelgiant į kažkokius e, atraminius skaičius, o po to bus susitarta viduje dėl baudos. Na, gal tai ir nėra blogai, bet bijome mes tų moralinių pavojų, Todėl turime suvokti, e, kokie interesai gali vyrauti taryboje, kai bus ten tariamėsi dėl e, įvairiausių baudų. Ponas Gigold, prašom, keletą žodžių. Šio, atsiprašau, šis paketas pareigoja mūsų komitetą prioritetas gerai dirbti ir stengtis atgavinti ekonomiką. Taryboje reakcija pakankamai skeptiška, tačiau ir mes pernelyg daug galvojame politiškai bei žvelgiame į praeities sprendimus įvairiose frakcijose. Diskusijos apie sankcijas, apie sprendimo sistemas ir apie disbalansą. Maničiau, kad dirbti turėtume pradėti vadovaudėmis mintimi, kad reikia geresnio ekonominio bendradarbiavimo pasiremiant e, krizės duota patirtimi. Mes kovojame ne su disbalansais, kurie egzistuoja ar neegzistuoja, bet mes e, kovojame su disbalansu, kuris e, išriškėjo. tam tikra būtinybė turėti konsensusą ir tas pabrėžta jau Fijo pranešime ir, ir dėl to, kaip matau, sutarėme, jog reikia priemonių, kurios e, atspindėtų esamos krizės pasiekmes ir jos turėtų būti privalomos. Tai turėtų galioti kelioms dalims. Kalbant apie skolą ir deficitus, bei kalbant apie disbalansus o, o padėtis didžiausioje eurozonos e, ekonomikoje yra tokia, kad vykdoma defliacinė politika, o kitose yra infliacinė politika, bet tai nepasiteisino. Tai turi neigiamą e, poveikį konkurencingumui ir taip pat turto burbulai pučiasi, tai taip pat nėra gerai. Reikia su to kovoti. Turime imtis griežtų priemonių. Sakyčiau, egzistuoja galimybė sudaryti platų sutarimą tik tuo met, jeigu taisyklės e, abiejose problemų pusėse bus vienodai griežtos. Nepaprastai svarbu ir tai, kad negalime reikalauti iš šalių taupyti, jei taupimas nulems tam tikrą prociklinę deflecinę tendenciją. Egzistuoja sėkminga taupimo politika, pavyzdžiui, Švedija, kai buvo įveikti sunkumai, bet visiškai kita, jeigu jūs galite uždirbti iš eksporto per valiutų sviravimus, ir tai leidžia kompensuoti taupimo priemonių sukeltus vartojimo sumažėjimus viduje, tačiau ne visuomet tai yra įmanoma. Ir jeigu bus taupima neatsakingai, tai deflecija gali duoti labai blogų rezultatų. Aš nesakau, kad reikia švaistyti pinigus, bet viską reikia daryti apgalvotai. Kitaip mes susidursime su giliomis ekonominis problemomis. Paskutinis aspektas, kurį norėčiau paliesti, būtent kreditoriai neturėtų būti išperkami valstybių. Pritariu Viki ir pritariu Vokietijos vyriausybei principiniai pozicijai, bet žinome, kad sutarties pakeitimas bus vargiai priimtas, Todėl būtų nepaprastai gerai, jei parlamentas pateiktų pasiūlymų, kaip pasiekti šio tikslo be sutarties pakeitimų. Tai įmanoma, jeigu turėsime bendras taisyklės valstybės obligacijoms. Jeigu mes nustatysime bendras taisyklės valstybės obligacijoms, gali būti tam tikra sprendimų sistema patvirtinta kurie atsakytų į susirūpinimą, bet nereiktų keisti sutarties. Aišku, yra, yra ir kitų kelių tam pasiekti, bet manyčiau, šis yra nepaprastai konstruktyvus ir parlamentas galėtų jį iškelti. Žinome, turime apginti mokesčių mokėtojus, kad jie neišpirkinėtų e, prasiskolinusių įmonių ar bankų. Ir kai iš principo mes garantuojame jų prisimtiną riziką. Um, past, so I... Ponas Finburn, ačiū pirmininkė, jau labai daug buvo išsakyta pastabų, aš dėl to apsiribosiu tik tai pastabomis dėl paties proceso. Aš manau, kad yra labai svarbu kad būtų garantuotas stipresnis koordinavimas ir bendradarbiavimas tarp valstybių narių. Ir tai turi prasidėti to jau pat. Nereikia laukti, kol lauksime kitų konkrečių teisėkros pasiūlymų. Jau daug veiksmų gali prasidėti dabar pat. Ir tai neštų daug daugiau naudos. Tikrai nereikia laukti, kol prasidės ar, ar kol pasibaigs trialogo procesas. Taip pat e, svarbu, kad ir mes čia Europos parlamente priimtume teisingus sprendimus, tačiau čia sprendimų teisingumas yra svarbiau negu kad jų greitumas. Ir ypač atsižvelgiant į tai, kad dabar labai nedaug valstybių narių atitinka ir įgyvendina taisyklės ir prievalės numatytas stabilumo raugimo pakte ir ten numatytos sankcijos buvo numatytos toms šalims, kurios atsiduria e, lab, pirminėse e, pakto reikalavimų nevykdymo etapuose, o dabar jau yra per vėlu, kadangi nemažai valstybių narių deficitas ir skolos lygis išaugo labai stipriai. Tad manau, kad mes čia parlamente turėtume stengtis ne dirbti kuo greičiau, bet kuo teisingiau. E, Taip pat turime surenkti viešą klausimą. Tikrai svarbu, kad visuomenė gautų galimybę sužinoti ir išgirsti, apie ką mes čia kalbame. Taip pat galima būtų paskelbti ir atsižvelgti į tuos e, vertinimus, kurie yra šiuo metu atliekami, jais turime remti savo darbę. Trialogo metu turime stengtis aptarti visus šios klausimus, kai kurie yra susiję konkrečiai su ekonomikos dalykais ir mokesčių dalykais. Ir dėl to turime išnaudoti visus ekspertus, kurie mums yra prieinami čia parlamente. Komisija kalba apie vertinimo lentą, pagal kurią galėtume vertinti visus ekonominius veikėjus. Mes čia galėtume atlikti svarbu vaidmenį rengiant tokią, tokią vertinimo lentelę. Uh, valstybės narės galėtų tada remtis tokia lentelė ir matyti, kaip atrodo jų šalis lyginant su kitomis valstybėmis narėmis. Reikia taip pat stengtis užtikrinti vienodas sąlygas visoms valstybėms narėms, kad nebūtų taip, kad kad didesnės valstybės narės e, atsidurs geresnėje padėtėje negu mažesnės. Ačiū, panas Adel. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Na, išsakyti pasisakymai mane nuteikė optimistiškai. Kągi mes turime, ar turėjome stabilumo ilgumo paktas, e, stiprus instrumentas su drakoniškomis baudomis ir prastu veikimu. Ir jeigu veikia, tai veikia ne taip ekonomiškai, kaip mes norėjome, tačiau nuo to visuomet nukentėdavo darbo žmonės ir eiliniai žmonės ša, valstybėse narėse, nuo to nukentėdavo perkomoji gale ir sumažėdavo ekonominis augimas. Taigi, atsižvelgiant į tą logiką ir dėl krizės buvo nuspręsta pergalvoti tai, ką turime. O tie instrumentai ir bausmės turėtų būti lankstesnės, kad būtų galima jas geriau taikyti, tačiau tai nepakeičia viso užmanimo esmės. Aš nenorėčiau čia gilintis į baudžiamąją teisę, bet pasakysiu taip. Nusikaltėliai buvo baudžiami drakoniškomis bausmėmis, nes manome, kad tie kaltieji degina tiesiog pinigus bei nes sugeba suformuoti subalansuoto biudžeto ir taip toliau. Tačiau dėl finansinės krizės matome, kad yra ne taip. Finansinių rinkų veikimas rodo, kad yra kitos to priežastis. Taip yra ir dėl konkurencingumo. Konkurencingumo gerinimo priemonės vienose valstybėse narėse būdo vykdomos kitų silpnesnių valstybių narių sąskaita. Mums reikia kitokių instrumentų. Tikiuosi, kad per artimiausius mėnesius vykstančiose diskusijose rasime sąlyčio taškų. Kolegė Guliart, kolega Lambert apie tai jau kalbėjo, kad mm, bendra suvokimas kol kas yra nevienodas, tačiau tikiuosi, kad uh, augimo, stabilumo ir socialiai orientuotos Europos paktas bus patvirtintas ir turėsime geresnę Europą. Negalime bausti to žmogaus ar valstybės, kuri negali pakeisti ekonominės situacijos. Europos valstybių bendruomenė privalo padėti toms valstybėms, kurios atsidūrė sudėtingo situacijoje dėl kitų valstybių norių veiksmų ir dėl e, tarptautinės finansinės krizės. Aišku, tos priemonės turi būti subalansuotos ir turi būti galvojama apie socialinę įtraukti, o ne apie taip, kaip greičiau nukirsti kal, kal, kaltajam galvą. Πρόεδρε, θέλω να δηλώσω εκ μέρους της ΓΚΟΕ, μίλησε και ο συνάδελφος πριν, Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Nes paisant to, kad kol kas neturime ne vieno pranešimo projekto, jau akivaizdu, kad egzistuoja kažkoks konsensusas ir EP balsas bus išgirstas. Tačiau turėtumėme pagalvoti apie tai, koks turinys mums yra aktualus O kalbat ekonominio valdymo paketą ir komisijos pateiktą e, pasiūlymą, akivaizdu, kad mes kaip komitetas ir kaip parlamentas negalime pritarti viskam, ką siūlome, daugiau disciplinos, daug didesnės kontrolės. To norime. Tačiau Taip nutiko daugiausiai, taip siūloma dėl vystimosi problemų. E, Graikijoje egzistuoja biudžeto deficitas, tačiau kada mes prabilsime apie ekonomikos augimą? Manyčiau, kad nesuvokta, jog mes bandome namą nentų pamatų statyti. Kolegos, turėtumėme atkreipti dėmesį tai, jog mūsų išeities taškas yra prastas, tai sprendimai negali būti geri. Stabilumo ir augimo paktas galiu jie visoms šalims, stiprioms ir netokioms stiprioms. Valstybės skola, viešojo sektoriaus deficitas e, augo, bet stabilumo ir augimo paktas nebuvo taikomas. Atitinkamai reikia jį keisti disciplina ir jos, ar jos nebuvimas neišvengiamai turi pasiekmių socialiniam sektoriui. Estijoje yra geras pavyzdys, disciplina buvo užtikrinta, tačiau dabar mes turime imtis milžiniškų taupimo priemonių. Ar tai yra disciplinos esmė? Jeigu taip, aš nemanau, kad kas nors galės tam pritarti. Ir nemanau, kad EP turėtų tam pritarti. Antras aspektas. Diskutuojant reiks sekti, kaip formuojasi parlamento, komisijos ir tarybos nuomonės ir kokie yra skirtumai. Būkštauju, kad kova bus labai sunki, draugai. Nors mes priemonėmis siekiame atkurti tvarką, bet tai nėra tos tikrosios reikalingosios e, priemonės, kągi jos reikš piliečiui, e, mūsų rinkėjui jam ir jo gerovė iškyla pavojus. Mes e, kūrėme priemonės, kurias turėtų padėti finansiniam pasauliui ir reakcija buvo neįlinė kilo įvairiausių pavojų, buvo priversta e, mažinti biudžeto deficitą ir taip toliau. Kad to išvengti, mums reikia geriau koordinuoti veiksmus ir apskritai keisti veikimo būdą. Nevaidinkime, kad nežinome, kas vyksta tarp institucinėje erdvėje. Pakeitimai atsirado dėl sutart, naujosios sutarties, kadangi pakeista pati es e, institucinė sąranga. Nesidžiaugime to, kas pasiekta Lisabono sutartimi. Žvelkime giliau iš kitos pusės. Pamatysime, kad neišvengiamai mūsų laukia dideli sunkumai. Kova dėl institucinio aspekto bus nepaprastai sunki ir siūlau nepritarti tam, kas siūloma iš principo. Ir akivaizdu, jog EP vaidmo turi būti stiprinamas ir įgyvendinamas geriau. Ačiū. Alors si euh, il y a une leçon à cette crise, c'est sans doute qu'il Ačiū. Galime pasimokyti iš šios krizės tai, kad mums reikia koordinuoti makroekonominę politiką, manau, visi tam pritartų. Ir tikrai džiugu, kad tokie makroekonominių derinimo klausimai atsidūrė mūsų darbo atvarkėje, kad bandome užtikrinti tarp regioninės priekybos disbalansus. Ir komisija jau pateikė keletą pasiūlymų, kaip tos disbalansus nedėrėjimus panaikinti, nors tie pasiūlymai, man atrodo, nėra taip jau aklai priimtini. Čia tiesiog mes kalbame tik tai apie Lietkalnio viršūnę. Iš esmės yra mažiausiai du e, ekonominio, makroekonominio disbalanso tipai, kurie buvo pražiūrėti. Pirmas yra susijęs su taupimu ir investicijomis, ypač Vokietijoje ir Prancūzijoje. Tai yra dvi šalis, kurios įneša didžiausią indėlį į bendrijos BVP ir jų ekonominė situacija svarbi visai Europos Sąjungai. Ir aš manau, kad komisijos pranešime, paskaptame praėjusią savaitę, pateikita tokia informacija, kuri E, situacija nušviečia dar blogiau. Iš tiesų, jeigu mes remsimės tik tai e, stabilumo ir augimo paktu, tai parengsime dar griežtesnę politiką, kuri apskritai sužlugdys silpnesnėsis ekonomikas. Jau kalbėjome apie tai, kaip reikėtų spręsti tarp regionės priekybos disbalansą ir tai turi mus priversti pasverti defliacijos tendencijas. Tai gali paveikti vidaus paklausą e, bendrijos viduje ir dėl to gali prasidėti nauja recesija, naujas nuosmukis. Būtent todėl automatiniais arba pusiau automatinės sankcijos ir bausmės, kurias rekomenduoja komisija, nėra tinkamos E, piliečiams būtų labai sunku suprasti tokį sprendimą. Ir parlamentas čia kaip tik turi atlikti savo vaidmenį, atstovaujant piliečių interesams. Tiesų reikia žvelgti į investicijos, investicijų ir augimo tendencijas, bet taip pat ir užimtumo tendencijas. Reikia vertinti kiekvieną šalį atskirai. Vokietija, ne tas pas kaip Ispanija, Prancūzija, ne tas pas kaip Italija. Ir tame pranešime, kuriame, kuris yra išplatintas parlamente, pateikiama keletas rekomendacijų, kurios netgi skiriasi nuo komisijos pasiūlymų. Viena iš tų, vienas iš tokių pasiūlymų yra susijęs su uh, biudžeto balansu ir tarp, tarp regioninės priekybos balansų naikinimu. Komisija turėtų pasistengti labiau panagrinėti situaciją, labiau panagrinėti, kaip galima būtų panaudoti struktūrinius uh, E, fondus, kurie yra finansuojami iš valstybės obligacijų. Diskusijos dar tik tai prasideda, bet jeigu mes kaip vienintelė demokratiškai renkama ES institucija neapginsime sprendimų teisingumo, tai komisijai ir tarybai nepavyks įtikinti visų kitų, kad siūloma politika yra tinkama. Really. Pone Luling, po to pona Šmitas. Uh, e, mažin... Ačiū, ponai pirmininkė. Nenoriu su niekuo elgtis negražiai, bet e, vertinant parlamento nuomonę dėl tarybos pasiūlymų, tai čia svarbiausia ne, kad parlamentarai tiesiog treniruotųsi vertinti tarybos pasiūlymus, bet turime elgtis logiškai, mes turime bandyti prieiti savo bendros nuomonės, teisingos nuomonės ir ją įtikinti kitus. Visi e, atsakingi asmenys tengiasi vertinti pasiūlymus išsamei ir buvo pasiūlyta sprendimų, kurie yra tinkamesni Europai. Ir manau, kad visas šis teisėkuros pasiūlymas mums parodė tą kelią, kuriuo ir norime eiti. Priežiūra ir vertinimas turi eiti tą pačią kryptimį. Tačiau negalime daryti prielaidos, kad viskas savaime taip ir tęsis. Visada yra grėsmė, kad kas nors pasuks netinkama linkme. Praėjusią savaitę Strasbūrę kalbėjome apie nemažai įvairiausių uh, pranešimų ir jie susilaukė taip pat įvairių pastebėjimų ir komentarų, todėl kad buvo pastebėtas nederėjimas tarp pozicijų parengtų atskirų pranešėjų. Ir pranešėjai, aš suprantu, bandė gauti paramą iš kiek galima daugiau parlamentarų, tačiau besistengdami, mano nuomonė, jie sumokėjo per didelę kainą, juk negalima rinktis tarp grinai tarp ekonominių e, dalykų ir politinių dalykų ir juos atskirti, nes kiekvieną pasiūlymą galima vertinti kaip tik tai nori. Ir aš negaliu sakyti, kad visiškai nepritariu pon, poniai Volman Cole dėl to darbo, kuris jau yra atliktas dėl šio tiesiekros paketo. Mano nuomonė, šis teisėkros paketas mus pareigoja daryti gana sunkius pasirinkimus, bet mes turėsime tos pasirinkimus padaryti ir pasistengti, kad apie juos būtų išgirsta. Jeigu komisija ir taryba atliks vai, vadovaujantį vaidmenį, svarstant šį e, paketą, tai mes turime taip pat neatsilikti ir išsakyti ir savo nuomonę pavyzdžiui, dėl sankcijų, ar jos turi būti automatinės ar ne. Čia turėsime pasirinkti, nuspręsti, kokios jos turėtų būti ir savo nuomonę uh, apginti. Atrodo, kad mes čia susiskirstome į skirtingas stovyklas, mūsų nuomonės išsiskiria, bet reikės iškoti bendros pozicijos. Nors, aišku, buvo kolegų, kurie sakė, kad jeigu visi galvoja vienodai ir viskam pritarė, tai reiškia, kad apskritai niekas nieko negalvoja. Kai kuriais klausimas iš tiesų taip yra. Tada aš dabar siūlyčiau mums susikoncentruoti į esminius dalykus, o po to perėti prie smulkmenų, nes iš tikrųjų šitas projektas, šitas teisėkuros e, pasiūlymas ne, nėra labai lengvas, jis pakankamai sudėtingas. Ir tikrai visi Europos parlamento nariai dirbo labai e, intensyviai, nagrinėjo šios klausimus ir jų laukia nemenkas iššūkis. Ponas Fišer, o, Šmitas. Ačiū. Aš kalbėsiu kaip ne eurozonos pilietis. Jei eurozoną galvotumėm praplėsti, tai tuomet visi šie pasiūlymai yra ypatingai svarbus. Jie turi būti griežti ir numatyti aiškias pasiekmes. Priešingų atveju man bus visai neįmanoma įtikinti e, visus balsuoti už eurą, pavyzdžiui, savo šalies piliečius. Kas sakoma šiandien? Sakoma, prisiminkite, ką sakėm trečiaisiais metais. Sakėme, kad viskas žlugs. Ir viskas žlugs, jei tos šalis nesilaikys taisyklių. Būtent taip ir atsitiko. Manau, kad ta pati diskusija ir Suomijoje dabar vyksta. Ir iš esmės svarbiausia yra ne sankcijos ir ne bausmės, ne. Svarbiausia yra taisyklių laikymasis. Ir nei viena šalis, nepriklausoma to ar jinai didelė ar maža, negali bandyti išvengti taisyklių, negali nusigręžti nuo savo įsipareigojimų. Tikrai Esu dėkingas, kad Strasbūrė praeitą savaitę buvo pritarta FIA pranešimui ir kad buvo pasakyta, kad savanoriškų pagrindų kai kurios šalis, kurios nėra eurozonoje, taip pat gali prisijungti prie tam tikrų taisyklių šio paketo ir jas taikyti. Pagalvokite apie tai. Jūs galite sakyti, kad jūs nenorite priimti tų šalių, tačiau jūs klysite. Tos šalis, kurios dabar yra už eurozonos, daugelio jų ekonominė padėtis yra daug geresnė nei tų šalių, kurios yra eurozonoje. Taip, tos šalis taip pat nukentėjo nuo krizės, tačiau jos stengiasi laikytis taisyklių. Pažiūrėkite į Latviją. Jei laikotės taisyklių, jei diskutuojate su žmonėm, jūs išrenka dar vienai kadencijai. Taip ir vyko Latvijoje. Tak, tad prašau, na, realiau vertinkit padėtį. Mes nesakom, kad stabilumas yra pats blogiausias dalykas. Ne, stabilumas yra gerai, jei norite sukurti darbo vietų. O infliacija yra pats blogiausias dalykas, kurį galime duoti savo piliečiams. Taigi, prašom, pagalvokite ir apie tas šalis, kurios nėra eurozonoje. Dėkoju. Na, o dabar visą tai, kas geriausia, pabaigoje Pranešėjams suteiksiu žodį, jei nori po vieną minutę galėsite, galės kalbėti jie, nes mums beveik nebeliko laiko, tai yra tik tai pirmas keitimasis nuomonėmis, tad tikrai visko neišsakykite šiandien, pasilikit kažką ir vėlesniem diskusijom, ponia Vartman Kol. Noriu padėkoti kolegoms už jų indėlį ir jau dabar yra aišku, kad diskusijos nebus tokios jau paprastos galėtumėm Diego Fejo ir e, Beo pranešimo principų laikytis ir toliau, galime laikytis tų bendrų kompromisų, tačiau vien to nepakanka, nes turime pradėti įsiekros e, procesą, turime elgtis konkrečiau. Taigi taip mūsų laukia sunkus darbas, bet kai dirbame kartu, kai siekiame pažangos kartu, kai uh, nusileidžiame vieni kitiems, ieškome kompromisu, tuomet mes galime parengti gerą, stiprią poziciją, galime surinkti didelę, stiprią daugumą parlamente ir galime laimėti. Tačiau reikia laikytis dviejų svarbių principinių dalykų. Viena vertus mažinti deficitus ir skolas, kita vertus kovoti su makroekonominiu disbalansu. Ir jei laikysimės šių dviejų dalykų, mums viskas pavyks. Taip pat e, kolegom noriu pasakyti, kad jei turite kokių rekomendacijų, pastabų pranešimam, prašau būtinai susisiekite su manimi ar su kitais pranešėjais. Dėkoju, ponas Gular. Pone Gular. Ačiū. Dėkoju visiems už pastabas, dėkoju Astrid, kad ji priminė, kad darbas nebus toks jau lengvas. Toliau. Taip, Turime dirbti kartu, tikrai nebus lengva. Dėkoju tiem, kas akcentavo, jog mums nereikia vien prociklinių priemonių, kad turime panagrinėti ir visas pasiekmes. Ir dėl ritmo, dėl darbo eigos. Taip, turime dirbti sparčiai, bet parengti kokybišką produktą. Ir dar vienas e, paskutinis, dar paskutinė pastaba. Oli, mes tą visi mylime. Pone Ford. Dėkuoju pirmininkė, ačiū, kad buvo paminėtas pirago arba tago principas ir svarbu nepamiršti, kad reikia ne tik bausti, bet reikia ir skatinamųjų priemonių. Uh, Taip pat man patiko tai, kas buvo pasakyta apie grėsmės, nes būtent jos labai svarbios ir tai glaudžiai susijęs su sankcijom, kaip sakė Astrid. Reikia tokių sankcijų, reikia pažiūrėti, ar jos veikia ar ne. Ir tikrai reikėtų nepamiršti tų visų grėsmių, kurios egzistuoja. Taip pat man patiko ir pastabos dėl to, kad turime. Uh, identifikavę tam tikrą grėsmę, rasti būdą ją apeiti. Ir kiek žinau, būtent ta specialioji veiksmų grupė nagrinės šį klausimą. Nežinau, ar visi siūlomi sprendimai bus geri, ar jie veiks, pavyzdžiui, investuotojų atveju. Taip, kai kurie sprendimai tinka bankams, tačiau nežinau, ar tikrai jie tiks investicijoms ir investuotojams. Galbūt reikia uh, E, radus sprendimą visuomet dar jį patikrinti ir pasižiūrėti, ar tas sprendimas pats tinkamiausias. Na, o bendrai apie visą paketą turiu pasakyti, kad labai svarbu, jog parlamentas nepamirštų jau praeitie nuveiktų darbų, ankstesnių pranešimų ir tikrai turime na, pasiremti tą ankstesnę patirtimi ir tiesiog turime dirbti tuo pagrindu, tuo, kas jau buvo pasiekti ir ieškoti galimų sprendimų ateičiai. Dėkoju kolegos. Pranešimų projektai bus patenkti, pateikti sausio 24-25 dienomis. Dėkoju visiems už bendradarbiavimą, už kantrybę, už dalyvavimą diskusijose. Skanių visiems pietų ir darbą tęsime trečią valandą ir aptarsime darbo atvarkį numatytus punktus. Ačiū.